Ladies and gentlemen. Uh... Ponios ir ponai, laba diena. Norėčiau pasveikinti Jūs e, atvykusius į šį posėdį, kuriame kalbėsime apie uh, akcininkų teisų direktyvos peržiūrą. Ir sveikinu Jūs Teisės reikalų komiteto vardu. Nenoriu gaišti daugiau brangaus laiko ir norėčiau žodį iš karto suteikti pranešėjai ponui Sergio Gaetano Koferati. Ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau pasveikinti mūsų svečius. Nenoriu taip pat gaišinti laiko Todėl pasakysiu, kad šiame komitete mes pastaruoju metu pradėjome aptarti akcininkų teisų direktyvą, kuriai ir skirtas šio popiečio klausimas. Akcininkų teisų direktyva turėtų sudaryti solidžią mūsų prioritėtų dalį. Tai svarbu, jeigu norime atnaujinti Europos įmonių valdymo modelį. Ši tema yra labai svarbi ir mes jai skiriame nemažai dėmesio. Mes pradėjome dirbti su šiuo klausimu 93 metais, kai buvo parengtas Jack Delor dokumentas apie įmonių socialinę atsakomybę. Ir šiame dokumente buvo nemažai naudingų idėjų. Ir šiuos principus tikrai reikėtų remti. Mes dažnai kalbame apie įmonių socialinę atsakomybę, tačiau taip pat turėtume atsižvelgti ir į akcininkų teisų aspektus – Komisijos pasiūlymo dvasę esu linkęs palaikyti. Tačiau yra tam tikrų elementų, kurie mano galva ir kitų kolegų vertinimų galėtų gali sukelti tam tikrų problemų ir juos reikia e, suderinti ir sustiprinti. Tai būtų, pavyzdžiui, akcininkų nustatymo klausimas. Mums reikia palengvinti informacijos perdavimą per tarpininkų grandinę, nes tai yra glaužiai susiję ir su, bal, ir su akcininkų balsavimo veikla. Taigi akcininkams reikia suteikti vaidmenį, kurį jie ir turėtų vaidinti. Tačiau žinoma, akcininkai dažnai e, keičiasi, kai kurie yra il, il, ilgiau išlieka, tačiau dažnai tai žmonės, kurie tiesiog investuoja į tam tikrą įmonę. Pagrindinė tema, kurią šiuo metu svarstome, yra institucinių investuotojų skaidrumo klausimas, o taip pat valdytojų grupių sudėtis. Taip pat norime užtikrinti įgaliotųjų konsultantų skaidrumą. Skaidrumas svarbus ir kalbant apie direktorių atlyginimą. Mums tai yra patys svarbiausi klausimai. Tačiau taip pat aptarinėjome ir tai, kad būtina vengti situacijų, kai įmonės nusistato trumpalaikius tikslus, tačiau galiausiai pasirodo, kad joms trūksta skaidrumo ir dėl to kyla problemų visai įmoniai, pakenkiama įmonės patikimumui, įmonės atsidu, patiria sunkumų, nes buvo nusprendusios skirti neproporcingai didelį atlygį valdybai, vadovams. Akivaizdu, kad įmonės ta politika, dėl kurios nusprendžia valdyba, kartais priveda prie sunkumų ir tai taip pat nesuderinama su labai dideliu numatytu ir skirtu atlyginimu vadovams, įskaitant ir įvairiausius priedus kuriuos gauna daugelis direktorių, kurie yra neproporcingi ir netitinka įmonės tikslų. Tačiau skaidrumo stygius ypač daug problemų kelia susijusių akcininkų sandoriams. Be jokios abejonės Tai yra vienas svarbiausių klausimų, kurį reikia aptarti. Taigi šios dienos diskusijos bus labai svarbios. Atsižvelgiant visų pirma į tai, kad e, mūsų aptariamos temos yra labai jautrios ir taip pat tai, kokį prioritetą, kokią svarbą mes šiai temai skiriame. Žinoma, mes Dalyvavome neformaliuose diskusijose su kolegomis parlamentarais ir pas mus atvykstančiais svečiais, tačiau pirmoje diskusijų pusėje, kuri mano galva bus labai svarbi, galėsime išklausyti jūsų vertinimą kaip jūs vertinate šią situaciją, tačiau turiu pridurti, kad mano nuomonė būtina kad ši direktyva taptų esminę Europos įmonių valdysenos pertvarkymo dalimi. Turėtume suteikti deramą vaidmenį ne tik akcininkams, bet ir kitoms susijusioms šalims. Tačiau akcininkai be bejonės yra labai svarbus. Manau, kad aptariau visus svarbiausius klausimus, o būtent nuoseklumas ir skaidrumas, siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma akcininkų teisų. Taip pat privalome užtikrinti, kad įmonės veikla galėtų vykti stabiliai. Ir žinoma, reikia užtikrinti tinkamą pusiausvirą ir aiškiai atskirti veiklą ir susijusių sandorius tarp susijusių šalių. Reikia užtikrinti, kad tie sandoriai nebūtų spekuliacinio pobūdžio ir nepakenktų pagrindiniams įmonėm, įmonės funkcijoms. Ir dabar, paminėjęs svarbiausius klausimus, kuriuos jau esame aptarę, norėčiau baigti savo pasisakymą ir dabar tikimės išgirsti gilaus pobūdžio diskusijas ir gauti jūsų išgirsti jūsų išvalgas ir tai, kaip jūs vertinate situaciją. O posėdžio pabaigoje padarysime išvadas. Uh, Ačiū. Šiandien išklausysime penkis kalbėtojus. Labai malonu Jūs čia pasveikinti Europos parlamente. nežiūrinti tai, kad jūs esate žinomi ir gerbiami profesionalai, vis dėlto parlamente galioja griežti laiko pasisakymui skirto laiko apribojimai. E, tai yra 10 minučių ir prašyčiau visų neviršyti šio, e, pasis, šio, šio limito. Pirmiausia, kalbės ponė Kerry Waring, ICGN e, vadovė. Prašau, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Labą dieną. Ponios ir ponai, mano pavardė Kerry Waring. Esu ICGN e, valdymo direktorė. Su manim draugė yra už e, įmonės politiką atsakingas ats, mūsų organizacijos atstovas. Tikrai esu dėkinga už galimybę dalyvauti šiandienos re, renginyje. Mes vienijame investuotojus, mūsų organizacija įkurta prieš 20 metų. Mes esame sukaupę daug patirties dirbdami e, akcininkų teisių ir atsakomybės rytyje. Mes atstovavome narius 50 šalių, kurie bendrai valdo turto už daugiau nei 18 trilijonų JAV dolerių. Mes be abejo palaikome tikslus išdėstytus akcininkų direktyvoje, ypač dėl galimybės balsuoti dėl atlyginimų ir e, sandorių su trečiosiamis šalimis. Taip pat manome, kad reikia labiau įtraukti akcininkus ir į įmonių valdymą ir taip užtikrinti e, platų bendradarbiavimo tinklą Europoje. E, Norėčiau šiandienos pasisakymę aptarti konkrečius aspektus. Pirmą, pakalbėti apie įmonių valdymą ir akcininkų vaidmenį e, kapitalo rinkų veikime. Norėčiau taip pat kalbėti apie konkrečius pasiūlymus dėl akcininkų e, dalyvavimo. Taip pat kalbėsiu apie atlyginimų sistemas ir e, tarp valstybinio m, balsavimo e, įmonėse veiksmingumą. Būtina išlaikyti e, pasitikėjimą įmonių valdymu. Tai aktualu kapitalo rinkoms ir tai susijęs su protingu rizikos valdymu toks siekis atitinka atvirų rinkų veikimą ir e, todėl nereikia per nelik griežtai ir detaliai reglamentų, viską reglamentuojančių reglamentų. Būtina išlaikyti užtikrinti akcininkų teisės ir užtikrinti reikalingą skaidrumą, kad jie galėtų tas e, teisės įgyvendinti atsakingai. E, akcininkai turintys visas reikalingas priemonės gali užtikrinti turi galimybę užtikrinti, kad įmonės atsiskaitytų už savo veiklą ir, ir teikti paskatas direktorių valdyboms. Norime, kad akcininkai prisimtų savo teisės, siekdami užtikrinti e, ilgalaikių vertybių kūrimą. Ir būtent šiame kontekste mes raginame akcininkus prisimti jiems tenkančią atsakomybę. Ir mes ypač akcentuojame bendrus e, įmonių valdymo principus. Čia šiame raginime. Kalbant apie konkrečių, e, konkrečių ataskaitų, e, veiklos ataskaitų skelbimą, me, mums kyla abejonių dėl to, kaip įvertinti konkrečius pasiektus rezultatus ir per kokį laiką. Mūsų organizacijos e, principai yra e, siekti užtikrinti dalyvavimą ir informuoti įmonės apie tokius principus. Taip pat mes skatiname dialogą aplinkosaugos darbo etikos klausimais. Mes džiaugiamės tuo, kad atsiranda nacionaliniai e, praktikos investuotojų praktikos kodeksai, kurie dažnai būna paremti mūsų principais. Ten akcentuojama investuotojų atsakomybė ir daugelis mūsų narių e, tai akcentuoja savo svetainėse dabar jau. Tačiau turime pripažinti, kad investuotojai e, turintis daugybę įmonių dažnai e, turi išsirinkti prioritetus, kokiai veiklai skirti daugiausia dėmesio. Tai apsprendžia investicijų dydis ir akcijų paketo dydis. Kalbant apie kolektyvinius įsipareigojimus, e, galiojančios teisės nuostatos šios ir tie neturėtų užkirsti galimybės akcininkams gauti visą informaciją. Tai ypač aktualu, kai e, įmonė veikia keliose šalise ir tokiais atvejais ypač būtina užtikrinti tinkamą įmonės valdymą. Džiaugiamės raginimais geriau derinti institu institucinių investuotojų ir turto, val, va, už turtą atsakingų valdytojų interesus. Daugelį metų akcentuojame, kad instituciniai investuotojai turėtų pripažinti savo atsakomybę ir prievalę siekti ilgalaikės naudos. Tai akcentuojama ir e, tokių investuotojų mandate paskelbtame 2012 taisys ir instituciniai investuotojai kuomet jie suteikia įgaliojimus e, konsultantams valdyti turtą jų val, rūpintis turtų jų vardu turėtų atsižvelgti į e, konkrečią situaciją. Siekis užtikrinti didesnį skaidrumą taip pat susijęs su būtinybė užtikrinti naudoms gavėjams visą reikalingą informaciją. Mes džiaugiamės septintajame straipsnėje išdėstytomis akcininkų teisėmis, ypač dėl atlyginimų e, fiksavimo, taip pat galimybė, džiaugiamės galimybę pasipriešinti pasiūlytai atlyginimų sistemai ir siūlymui, kad akcininkai turi duoti savo pritarimą. Akcininkai negalės vaidinti tinkamo vaidmens, jei jų teisės bus ribojamos. Uh, ir jų įtaka turi būti, atitikti jų turimo kapitalo dydį. Manome, kad balsavimas dėl atlyginimų sistemos gali užtikrinti didesnį, aktyvesnį dialogą tarp įmonės ir akcininkų, jeigu tik tas dialogas nebus sutelktas vien tik tai į atlyginimų sistemą, nekreipiant dėmesio į kitus e, aspektus, pavyzdžiui, rizikos veiksnius, taip pat val, e, įmonės valdymo valdybą. Taip pat sveikiname siūlymą numatyti galimybę balsuoti elektroniškai akcininkams, tai ypač aktualu užsienio investuotojams, jeigu, e, jeigu tai susijęs su situacijomis, kuomet yra e, pasipriešinimas dėl akcininkų pasipriešinimas Manome, kad reikia skirti laiko balsavimo rezultato apdarojimui ir taip pat reikia pripažinti būtinybę užtikrinti lankstumą kai kuriuose rinkose. Palaikome siūlymą e, dėl e, balsavimo patvirtinimo, nes e, kol tas patvirtinimas dar ne visada yra, tą patvirtinimą akcininkai ne visada gauna. Galiausiai kalbant apie kaštus, mes visiškai palaikome siūlymą dėl padidinto skaidrumo, kalbant apie kaštų sudėti. Norėčiau tuo baigti savo pasisakymą ir padėkoti už man sutiktą galimybę kalbėti šiame regione. Aš renginėje aš patikiau savo e, pastabas raštu. Uh, Ir manau, kad čia esantis Nils Leman taip pat galės atsakyti jūsų klausimus, jeigu turėtumėte tokių. Ačiū. Thank you, madam. Uh... Dėkoju, ponė. Dabar kalbės Susanna Han. Ji yra organizacijos European Insurance generalinė sekretorė. Žodis Jums ačiū. Aš atstovauju organizacijai European Issuers. Tai yra europinė organizacija, kuri atstovauja interesams įmonių iš įvairių Europos valstybių. Tai ir nacionalinės asociacijos, ir atskiros bendrovės, kurios dalyvauja biržoje. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad ES politika sukurtų tokį reglamentavimo, tokią aplinką, kuri leistų įmonėms pritraukti kapitalo. Ir mes norime, kad kapitalo rinkos atitiktų ir tarnautų interesams ir emitentų ir investorių. Pirmiausia, pora pastabų apie reglamentavimo ir ekonomikos kontekstą, kuriame pateiktas šitas pasiūlymas. Per pastaruosius maždaug dešimt metų Europos Sąjungoje daug buvo reglamentuojamos nefinansinės įmonės, tai ir finansų paslaugų veiksmų planas, ir įmonių įstatymas, ir įmonių valdysenos veiksmų planas. Tačiau šių reglamentavimo aktų poveikį pajuto ir finansinės įmonės. Vienas dalykas vis dėlto buvo praleistas, tai yra 2007 akcininkų teisų direktyvos įgyvendinimo peržiūrą. Ir taip pat peržiūrą, kokį poveikį turėjo šitas reglamentas. Pavyzdžiui, kok, e, kokį poveikį turėjo nepriklausomų direktorių vaidmeniui ir taip toliau. Manome, kad komisijos poveikį vertinimas jam trūksta analizės, kokios yra realios galimybės ir sprendimai. Tai reiškia, kai, kad kai kuriems pasiūlymo elementams įmonės nepritarė, nes joms susidaro įspūdis, kad ES reglamentai netinkamai pritaikyti įmonėms ir kad Briuselėje vyksta nuo realybės atitrūkę, nuo įmonių realybės atitrūkę procesai. Visi žinome, kad Europai reikia ekonomikos augimo ir naujų darbų vietų. Vadinasi, įmonės turi kurti pelną, įdarbinti daugiau žmonių. Įmonės norėtų stabilesnio reglamentavimo, kuris leistų joms kurti darbo vietas, kai jos nusprendžia e, paskelbti, savo, pre, pradėti prekiauti savo akcijomis biržoje. Mes įkūrėme specialią darbo grupę e, dirbti su biržos įmonėmis. JAV neseniai tokia darbo grupė atliko tyrimą ir nustatė, kad tokios įmonės sukuria dvigubai daugiau darbo vietų. O mes nustatėme, kad per 15 metų tokių įmonių pas mus pradėjo mažėti ir sumažėjo tris kartus. Ir kad tokia įmonė turi būti du kartus didesnė nei prieš dešimt metų. Kas mums kelia nerimą? Daug įmonių pradėjo galvoti, kad tapti biržoje kotiruojama įmonė yra pernelyg didelė našta. Tai tampa problema mažesniems įmonėms. Ir vienas iš svarbių faktorių yra ir administracinės išlaidos, ir valdymo laikas ir pasiūlymai, kurie pateikti direktyvoje, netgi atgraso įmonės nuo akcijų kotiravimo biržoje. Norėtume, kad būtų remiama įvairovė skirtingų įmonių rūšių, skirtingų kodeksų, taip, skirtingų nacionalinių sistemų, kur gali veikti skirtingos valdybos ir akcininkai. Norėtume kad būtų skatinama vadinamoji rungimosi kultūra tarp e, akcininkų. Tačiau valstybės narės laikosi skirtingų požiūrių į e, akcininkų vaidmenį ir į jų rolę remiant gerą valdyseną. Kai kuriais atvejais kvestionuojame, ar akcininkai tikrai turi pakankamai išteklių išanalizuoti šitos pasiūlymus ir balsuoti dėl jų, taip kaip pasiūlyta direktyvoje. Dabar aptarsiu konkrečius pasiūlymo punktus. Pirmiausia, dėl susijusių šalių sandorių. Pasiūlymas suteiktų e, plačias balsavimo teisės akcininkams šituo atveju. Mes kvestionuojame, ar tikrai toks balsavimas būtų tinkamas, ar yra sąžininga e, reikalauti, kad direktoriai, nesusiję direktoriai peržiūrėtų tokį sandorį. Ar tikrai akcininkai turės laiko ir resursų išanalizuoti visas detalės? Ir ar dėl to nevėluos sandoriai, o dėl to biržos įmonės atsirastų prastesnėje situacija nei privačios įmonės. Galbūt toks pasiūlymas galėtų būti ribojamas ir taikomas tik tai svarbiausiams sandoriams, nes dabar pasiūlymas labai platus. Ypač mažoms įmonėms tai būtų smarkus smūgis 5 procentai įmonių su 50 milijonų eurų rinkos kapitalizacija. Tai gerokai skiriasi nuo 5 procentų įmonių, kurios turi 5 milijardų rinkos kapitalizaciją resursai mažesnėse įmonėse tikrai netokie kaip didžiosiose kompanijose. Dabar atlygio klausimas. Mes norėtume, kad e, atlygio reglamentavimas būtų paliktas valstybių narių kompetencijai ir kad e, balsavimas galėtų būti ex ante arba ex post, bet dėl to turėtų apsispręsti valstybės, o ne Europos lygmo. Europos lygmenių reikėtų daugiau koncentruotis į informacijos atskleidimą. Kuo pasiūlymai detalesni, tuo labiau akcininkai pasitikės e, tarpininkų patarėjų analizę. Samdys juos. Ir reikia pažymėti, kad įmonių valdysenos analitikai skiria 80 procentų laiko E, atlygio klausimas. Vadinasi, jiems neliks laiko diskutuoti kitais strateginiais klausimais. Mums taip pat kyla nerimas, kur nurodoma ta galimybė balsuoti du kartus dėl politikos ir valdyboje. Jeigu atsitiks taip, kad tais dviem atvejais akcininkai nubalsuoja skirtingai, kaip tada turėtų reaguoti įmonė. Akcininkų identifikavimas. Pritarėme tam, kad įmonės reikalautų savo akcininkų identifikavimo. Nepritarėme komisijos tekstui, kur tokia teisė suteikiama tarkim, tarpininkams. Tai turėtų likti bendrovės teisė. Bendrovė turėtų turėti teisę pareikalauti identifikacijos iš bet ko toje grandinėje ir įmonė pati turėtų pasirinkti, kokio ligmens identifikavimo jai reikia. Ar tai turėtų būti fondo valdytojas, ar pensijų fondas, kuris balsuoja. Nepritarėme išimčiai opt-out, kadangi didžiųjų įmonių nuosavybė yra labai pasiskleidusi, dalyvauja daug akcininkų. Imkime Vokietijos vieną įmonę kaip pavyzdį. Jeigu pritaikytume slengsti 0,1 procento, tai iš 175 tūkstančių akcininkų gautume informaciją tik tai apie 100 akcininkų. Tai būtų 0,1 procento. Patirtis rodo, kad veiksmingiausia priemonė, kai bendrovė išskaičiuoja dividendus ir nesuteikia balsavimo teisių. Įmonės turėtų žinoti, kas yra jų akcininkus ir suprasti tai, kas jiems rūpi. Galiausiai dėl akcininkų teisių. Nuo 2007 direktyvos mes dirbame siekdami užtikrinti, kad investuotojai galėtų naudoti savo teisėmis ir galvojame, kaip pritaikyti praktikoje direktyvos principus. Pritarėme tam, kad šitie standartai būtų pritaikyti ir kad tarptautiniu mastu akcininkai įgytų veiksmingesnių teisių. Pagrindinės problemos yra tarpininkų grandyje. E, akcin, e, įmonės paskelbia informaciją prieš 28 dienas, bet akcininkai gauna tik tai likus 7 dienoms iki balsavimo, nes ta informacija keliauja per tarpininkus. Ačiū ponė. Trečioji kalbėtoja Abigail Heron. Ji atstovauja Viva Investors organizacijai. Ladies and gentlemen, um, first of all, I'd like to Dėkoju, visų pirma norėčiau padėkoti už kvietimą kalbėti šiandieną ir pakalbėti iš investuotojų perspektyvos. Aviva yra viena iš didžiausių pensijų ir draudimo įmonių pasaulyje. Mes valdome daugiau negu 300 milijardų vertės turto. Europos Sąjungoje, mes veikiame Ispanijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Italijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Junktinėje karalystėje. Aš esu už atsakingo investavimo e, valdymą ir e, savo darbę susitinku su įmonių atstovais, į kurias investuojame ir e, domiuosi, kaip jie laikosi moterų ir vyrų lygybės valdybose, atsakingo investavimo, klimato kaitos ir kitų principų. Ir svarbiausias mūsų pamatas yra dalyvavimo strategija. Mes dalyvaujame bendrose posėdžiuose, investavimo politikos posėdžiuose, taip pat susitinkame su pilietinės visuomenės atstovais ir su kitais investuotojais. Taigi aš esu visų šių diskusijų centre. Mes uh, Taip pat teikiame parodymus ir duomenis vykdant KEI peržiūrą Junktinėje karalystėje. Ir džiaugiamės, kad tvarus ekonominis augimas ir klimato kaita buvo įtraukti į pirmininko Junkerio dešimtį prioritetų. Ir investuotojų dalyvavimas yra labai svarbi mano veiklos dalis. ES institucijos, mano galva, turi labai svarbę, svarbę rolę, tiek e, e, leisdamas teisės aktus ir taip pat e, užtikrina pokyčius, kurie mums pasidarnautų. Todėl džiaugiuosi, kad pirmininkas Junkeris stengiasi sukurti kapitalo rinkų sąjungą ir atsakomybę už tvarų augimą įtvirtinti. Ir taip pat e, ankstesnis pirmininkas, komisijos pirmininkas taip pat daug nuveikė šioje srityje. Avivos e, vizija yra tokia, kad e, mūsų verslas turėtų būti laikomas, kad ateities kartos turėtų mūsų verslą laikyti gerais pirmtakais. Metų pradžioje Heleninėje konferencijoje kalbėjau jau apie tai kalbėjau apie paveldą. Europos parlamentas ir jo nariai turi stiprią ir svarbę pranešimų istoriją, kurie papildo šią direktyvą. Žalėje knyga apie įmonių valdymą, taip pat įmonių socialinę atsakomybę. Keli žodžiai apie tai, kodėl mūsų galva ši direktyva yra reikalinga. Mes palaikome šią direktyvą Ji sprendžia įvairias rinkos problemas. Manome, kad pakeistos direktyvos pasiūlymai padidins pasitikėjimą Europos kapitalo rinkomis ir prisidės prie tvaresnės Europos ateities kūrimo. Viena iš svarbiausių priežasčių, finansų rinkos priežasčių, finansų krizės priežasčių buvo tai, kad buvo dėmesys sutelktas daugiausia į trumpalaikį pelną. Visi domėjosi tik sekančių, sekančią ketvirtinę pajamų ataskaitą. Ir tokia trumpalaikė vizija ir toliau priveda prie rinkos žlugimo ir ją reikia pakeisti. Informacija yra finansų rinkų deguonis ir suteikia joms gyvybę apibrėžia rinką ir investavimo sprendimus. Taigi, aš šiandieną norėčiau pakalbėti apie e, mūsų nuomonę svarbiausius pasiūlymo aspektus. Pirma, akcininkų nustatymas. Mes palaikome E, šios ryties sustiprinimą. Manome, kad tokiu būdu bus panaikintos kliūtis egzistuojančios dabar. Toliau skaidrumas investavimo grandinėje. Mes pasisakome už tai, kad reikia daugiau skaidrumo investavimo grandinėje, kadangi e, tuomet būtų aiškiau, kurie e, investuotojai stengiasi prisidėti prie uh, prie, prie visai visuomeniai svarbių dalykų, tokių kaip socialinė atsakomybė, klimato kaita, aplinka, o kurie sėdi ir nieko nedaro. Jeigu būtų daugiau ir vairesnių kapitalo valdytojų ir investuotojų, situacija suaktyvėtų ir pasikeistų į gerą mes e, dalyvaujame su, kartu su įmonėmis, kuriuose esame investavę, Praėjusią savaitę, pavyzdžiui, man vienas iš didžiausių Europos nekilnojamo turto fondų pažadėjo e, parengti tvarumo ataskaitą ir vertinti jų poveikį aplinkai. BG grupė taip pat e, aktyviai dalyvauja šioje veikloje. Taip pat mes dalyvaujame Junknės karalystės vyriausybės veikloje, steigiama įvairius fondus. Praėjusią savaitę dalyvavome priežiūros e, susitikime ir e, ten dalyvavo kitų investavimo į, į, investuotojų, institucijų investuotojų atstovai ir jie mūsų klausė, kaip mes e, užtikriname teisingą balsavimą akcininkų susirinkimuose. Taip pat uh, įmonėse stengiuosi užtikrinti, kad vadovo atlyginimas būtų subalansuotas, teisingas, susijęs su įmonės strategija ir kad būtų pakankamas dėmesys kreipiamas į ilgalaikę perspektyvą. Tose įmonėse, kuriuose esame investavę ir kuriuose nėra laikomas iš šių principų, aš pasinaudoju savo balso, balsavimo įgaliojimu ir balsuoju prieš tokį sprendimą. Tai yra labai stipri priemonė, kurią turime. Žinoma, dar daug ką reikia padaryti, bet pažanga daroma, ypač rinkose, kur kur galima šitaip elgtis. Mes e, manome, kad įgaliotojai konsultantai yra labai naudinga priemonė, e, jie padeda mums rinkti duomenis, Tačiau labai neramina, kad šioje sistemoje yra tiek mažai skaidrumo ir tiek daug spragų ir landų. Taigi lengviausia pasaulyje man būtų, aišku, balsuoti už viską, bet aš taip nesilgiu. Džiaugiuosi, kad dabar buvo pateikti pasiūlymai, e, kurie leis lengviau identifikuoti akcininkus ir patikinti juos, kad jų balsai nenueina veltui. Ir paskutinis dalykas susijusių šalių sandoriai. E, Mums nepatinka, kad tarybos darbo grupė stengiasi susilpninti šią nuostatą. Mūsų galva tai yra svarbus saugiklis mažumos smulkėsiams akcininkams. Daugelie šalių jau numatyta tokia teisė ir jokių neigiamų pasiekmių nepasirodė. Taip pat e, ši nuostata palengvins audito įmonių Europoje darbą. Todėl raginame ją palikti, išlaikyti. Baigiant noriu pasakyti, kad labai svarbu, jog būtų išlaikyta nenutrūkstanti skaidrumo grandinė. Nuo įmonių iki galutinių investuotojų ir ši direktyva yra svarbus žingsnis šią linkmę, todėl mes ją palaikome. Visiškai nebejoju, kad didesnis įmonių ir investuotojų dalyvavimas prisidės prie stipresnės ir tvaresnės Europos bendrosios rinkos. Akivaizdu, kad geresnė valdysena suteikia geresnį pelną akcininkams. Ir savo ruoštų tikiuosi, kad per 60 minučių jūs įtikinau, kad mes savo veiklą traktuojame labai rimtai, Ir ši direktyva mums padės dar e, veiksmingiau dirbti ir padidinti pelną mūsų piliečiams, kurie yra Europos, mūsų investuotojams, klientams, kurie yra Europos piliečiai ir Europos šeimos. Ir norėčiau padėkoti Jums už šią progą pasisakyti. Taip pat parengiau e, išsamų raš, ra, ra, raštišką dokumentą, kurį Jums išdalinsite. Ir Aišku, dar galėsiu atsakyti jūsų klausimus ir plačiau tai aptarti. Ačiū. Fourth... Ačiū, ponė. Toliau kalbės ketvirtasis kalbėtojas Jean-Nicolas Capres, ISS Europa vadovas. Prašau, žodis jums. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju už galimybę išsakyti šiandien įgaliotojų konsultantų požiūrį. Savo komentaruose apsiribosiu ISS E, pasaulinės e, įgaliotų konsultantų įmonės e, vardu, ji veikia visame pasaulyje, taip pat ir Europoje. Ir pasiremsiu mūsų pramonės pastarų dviejų metų veikla. Apsiribosiu savo komentaruose direktyvos projekto trečiuoju straipsniu, kur kalbama apie įgaliotosius konsultantus, nes mes manome, kad neturime, e, bet negalime komentuoti kitų e, direktyvos straipsnių. Visų pirma, šiek tiek apie įgaliotųjų konsultantų vaidmenį. Bendrais bruožais mes padedame instituciniams investuotojams priimti sprendimus, e, turint visą informaciją, e, bendrajame akcininkų susirinkime, pavyzdžiui, ISS įmonė, kuomet e, mūsų klientas pagidauja balsuoti tokiame susirinkime, mes parengėme ataskaitą, kur patikėme nepriklausomą analizę ir rekomendacijas dėl m, balsavimo dėl kiekvienos pateiktos rezoliucijos. Ir tai reiškia, kad praktikoje mes dažnai pasisakome, siūlome balsuoti prieš uh, vadovybės pateiktus uh, pasiūlymus dėl sprendimo ir siekiama kovoti su tokiais reiškiniais kaip uh, pernelik dideli atlyginimai, didel, dideli vadovo atlyginimai arba taip pat uh, kovojame su pernelik dideliu įtakos koncentravimu vienose rankose. Ir mūsų paslaugų pobūdis tikriausiai paaiškina, kodėl uh, kai kurios nacionalinių e, prekiautojų, nacionalinių prekybos įmonių asociacijos e, pradėjo kovą prieš tokias įmonės kaip Musiškė. Mes palaikome komisijos bendrą sieki užtikrinti didesnį mūsų veiklos skaidrumą. Tačiau mes abejojame, ar pasiūlytas labai griežtas reglamentavimo požiūris, kurį pasiūlė komisija, yra tinkamiausias. Kaip tikriausiai žinote, 2013 vasario mėnesį prieš porą metų ESMA e, rekomendavo mūsų pramonės sričiai e, pasirinkti savireguliavimo principą ir e, parengti Elgesio kodeksą. Anot ESMOS, e, nerasta jokių įrodymų, kad rinka netinkamai e, funkcionuotų e, dėl įgaliotojų konsultantų veiklos jiems bendradarbiaujant su investuotojais ir akcijų emitentais. Ir šiuo pagrindu esma mano, kad kažkokios saistančios priemonės šiai pramonės ryčiai nebūtų e, pagristos. E, ši išvada yra aktuali komitetui šiandien svarstant direktyvos projektą, nes ši išvada buvo paskelbta išna, išsamei išanalizavus e, pramonės situaciją ir surinkus atsakymus pašėjo, kad tik 6 procentai dalyvavusių apklausoje pasisako už saistančias, e, saistančias nuostatas ES mastu. Ir esmai rekomendavus, mūsų pramonė šiuo metu rengia e, Elgesio kodeksą šeši, e, šešios įgaliotojų konsultantų įmonės, taip pat ir, mus, ir mūsų ISS, ėmėsi renkti Elgesio kodeksą. Jis pasirodė prieš porą mėnesių, prieš keletą mėnesių. Ir taip pat mes rengiamės paskelbti atitikties pareiškimą e, dėl ger, pažangiausios praktikos principų. Taip pat siekdami užtikrinti savireglamentavimo požiūrio e, patikimumą, ESMA įsipareigojo e, už, už, imtis e, to požiūrio veiksmingumo stebėsenos. Taigi, iš tikrųjų, ar reikalingas griežtas reglamentavimas? Anot esmos ne, nes ne, neapsitikta jokių uh, didelių problemų kokia, kokią naudą ir kokius papildomus kaštus e, numato direktyva. Kalbant apie, papild... apie naudą, e, mes abejojame, ar direktyva padėtų užtikrinti papildomos naudos, nes tai, kas numatyta direktyvoje, jau įtraukta į mm, geriausios praktikos principus ir e, tuos principus laisvanoriškai taiko visi mūsų pramonės atstovai. Toliau pernant prie kaštų, situacija yra visiškai kitokia. Mes manome, kad e, įgaliuotėsiams konsultantams išauks e, padidės išlaidos e, darbo išlaidos dėl direktyvos įgyvendinimo. Jūs tikriausiai norėtumėte žinoti, kokio pobūdžio, apie kokio pobūdžio kaštus aš kalbu. Tai susijęs su uh, to pasiūlymo pobūdžiu. Pavyzdžiui, anot patikto projekto e, įgaliotieji konsultantai privalės e, užtikrinti e, darb, savo veiklos, dirbant su nacionaliniu reguliuotojų kaštų stebėsena. Antra, prie šių išlaidų prisidės dar papildomai išlaidos tiems konsultantams, kurie dirba keliose valstybėse narėse, nes mes baiminamės, baiminamės, kad direktyva valstybėse narėse bus perkelta į vidaus teisę nevienodai. Be to, E, Įgaliuotieji konsultantai privalės atskleisti informaciją apie galimą interesų konfliktą savo klientams bei taip pat konkrečiai bendroviai. Ir šiuo atveju mes manome, kad, kad, ir, kad taip pat kaip ir kiti finansinės pramonės veikiai, mes turėtume e, atskleisti tuos konfliktus tik tai savo klientams ir niekam kitam. Tai neprieštarauja MIFID e, reglamentui ir kitoms ES, ir kitiems ES finansiniams reglamentams. Uh, bei taip pat tai atitinka kitus mūsų, mums numatytus įsipareigojimus. E, taip pat to, tokios įmonės kaip mūsų privalės iš esmės pakeisti savo veiklos procedūras. Tai reiškia, kad mums reikės įsigyti papildomai įvairios įrangos. Ir be tų kaštų, už, kurie, kurie bus būtini, kad užtikrintume e, nu, reikalavimų įgyvendinimą. Mes manome, kad buvo neatsižvelgda į poveikio vertinimo. E, į poveikio vertinimą šio teisės akto, kurį e, komisija įsipareigojo parengti. Taip pat manome, kad direktyva gali turėti kai kurių neigiamų, nenumatytų pasiek, pasiekmių. Visų pirma, galiotojų konsultantų paslaugos pabranks. Todėl e, mūsų, mūsų darbas kainuos daugiau. Taip pat bus sukurta nemažai kliūčių patekti į rinką. E, Norėčiau priminti, kad šio, šiame sektoriuje veikia ribotas įmonių skaičius ir, ir, ir mūsų, tokiose įmonėse kaip mūsų, dirba nedaugiau kaip 50 darbuotojų. Tai iš principo yra mažų vidutinių įmonių e, sektorius. Taip pat įgaliotieji konsultantai atsidurs nepalankioje padėtėje situaciją konkuruodami su išoriais panašiomis įmonėmis. Ir trečia, išauks kaštai ir nacionaliniams reguliuotojams, nes jiems bus numatyta užduotis e, stebėti mažų įmonių veiklą. Kai kuris atvejais tai yra vos penkių ar dviejų darbuotojų įmonės, kaip, kaip, kaip, kaip Švedijoje arba Italijoje. Dar vienas dalykas. Direktyvos projekte siūl, siūloma užtikrinti, kad e, galiotų konsultantų rekomendacijos dėl balsavimo būtų užtikrintos arba garantuotos. Mus neramina ši pasirinkta teksto formuluotė, kaip galima garantuoti arba užtikrinti nuomonę arba rekomendaciją. Ir mes mūsų žiniomis jokioms kitoms įmonėms, firmoms veikiančioms panašiame sektoriuje nenumatyti tokie reikalavimą. Taigi, užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad mes sveikiname komisijos tikslus, užtikrinti didesnį mūsų darbo skaidrumą. Tačiau manome, kad to jau pasiekė, e, galima pasiekti e, pasitelkus savireglamentavimo požiūrį mūsų pramoniai, kurį rekomendavo ESMA. Ir kadangi nėra jokių uh, didelių problemų mūsų darbe. Norėčiau uh, pacituoti Montesquieu, kuris teigia, kad nereikalingi įstatymai susilpnina reikalingų įstatymų poveikį. Jeigu parlamentas nuspręstų, kad uh, tos griežtos reglamentavimo priemonės turi būti patvirtintos, mes rekomenduotumėme uh, akcentuoti geriausios praktikos principus, kad įgaliotojų konsultantų įmonės būtų, privalėtų tuos principus taikyti ir kad e, taip pat manome, kad joms nereikėtų numatyti jokios papildomos ir e, žalingo poveikio naštos. Ačiū uždėmesi. E, aš pateikiu savo pasisakymo tekstą raštų sekretoriatui. Message. And, uh... Ačiū už aišku pranešimą. Paskutinis kalbėtojas Ludgar Vandenberger. Pone, Ekoda politikos komiteto pirmininkė. Ačiū Jums už pakvietimą dalyvauti čia ir išdėstyti ECODA poziciją. ECODA tai yra Europinė konf... E, direktorių asociacijos konfederacija per šias dešimt minučių pirmiausia norėčiau išdėstyti mūsų požiūrį į akcininkų direktyvą, bet prieš tai įžanginės pastabos. Pirma, noriu pasidžiaugti, kad e, skiriama tiek dėmesio tokiam svarbiam įmonių valdysenos elementui. Nepamirškime, kad e, dauguma kodeksų koncentruojasi į direktorių valdybą ir gerai, kad ir kiti, kitos valdysenos grandys pastaruoju metu sulaukia dėmesio. Mes pritarėme ir situacijos diagnozijai, ir tikslams. Priminsiu, ką sakė ponas Koferati. E, mūsų tikslas yra iš naujo restartuoti Europos įmonių valdysenos procesus. Vis dėlto iškyla rimtų klausimų, ar pasiūlytos priemonės atneš pageidaujamų rezultatų. Ir noriu argumentuoti, kodėl mūsų nuomonė taip neatsitiks. E, akcininkų teisių direktyva nori sustiprinti įmonių valdyseną. Daugiausia koncentruojamasi į teisės, tikėkime, ir į akcininkų prievolės, kaip įmonių priežiūrą vykdančių asmenų. Siūloma e, direktyva siūlo atimti įgaliojimus iš valdybos ir mes, kaip direktorių konfederacijos atstovai, klausime, ar tai reiškia, kad nepasitikima valdyba. Ka ar tikrai pakanka e, domėtis akcininkų teisėmis? ar tikrai tai bus veiksminga. Nes mūsų nuomonė akcininkų teisės nėra šiuo metu nukentėjusios. Instituciniai investuotojai ir dvi jų organizacijos dalyvauja mūsų darbe, tačiau jie neatstovauja daugumai akcininkų Europoje. Draudimo įmonės ir pensijų fondai. Jie mažina savo nuosavybę nuo, 2000, nuo 28 procentų iki 8 procentų 2011 metais. Taigi turime pripažinti, kad egzistuoja didelė įvairovė. Antra, turime galvoti, kaip panaikinti kliūtis e, paskleistiems akcijų nuosavybės modeliams. Norėčiau paaiškinti, kokius iššūkius įkliūtis matome tokiam akcijų modeliui, kaip yra Junktinėje karalystėje. Tai yra standartas, bet to nėra kontinentinėje Europoje. Pirmasis iššūkis. Tai yra neaktyvūs, pasyvūs akcininkai, bet taip pat ir aktyvūs akcininkai. Tokie, kaip girdėjome pavyzdėje apie Avyva arba ISGN. Tokių Europoje, manau, yra mažuma. Indeksų fondo interesas yra investuoti į balsavimą ir į stebėsiną. Pasiūlymas siūlo keletą gerų priemonių. Kaip padidinti akcininko atsakomybę ir skaidrumą. Turėtume paieškoti paskatų aktyvios stebėsenos Šioje direktyvoje trūksta nuostatos dėl direktorių paskirimo ir atšaukimo. Antras iššūkis, kurį matome, yra susijęs su trumpalaikiais investuotojais ir akcininkai. Nepamirškime, kad Europoje vidutinis akcijų turėjimo laikotarpis yra vieneri metai. Kartais akcininkai savo akcijas išlaiko tik 6 ar 8 mėnesius. Kokios priemonės ištaisyti padėtį? Jų nėra akcininkų direktyvoje. Reikėtų žiūrėti giliau, kodėl sistema neveikia ir kaip paskatinti ilgalaikius akcininkus. Nepamirškime, kad akcijų biržos modelis ir turto valdytojų modelis grindžiamas sandoriais, o ne ilgalaikių akcijų turėjimu. Ir tol, kol tas modelis vyraus, sunku bus skatinti ilgalaikius akcininkus. Sutinkame, kad mums reikėtų nustatyti daugiau įpareigojimų turto valdytojams. Bet klausimas, ar tai reikia daryti įstatymais, ar savireguliacijos būdu. Trečiasis iššūkis – tai yra investicijų grandinės sudėtingumas. Europinės organizacijos į tai atsižvelgia. Jūsų pasiūlyti sprendimo receptai yra geri. Skaidrumas yra svarbus žingsnis į priekį. Instituciniai investuotojai, bet taip pat ir turto valdytojai turėtų būti labiau atsakingi. Klausimas, kas stebės stebėtojus? Nemanau, kad pensininkas stebės pensijų fondą ir aiškinsis, kaip pensijų fondas stebi investicijas. Štai ko trūksta. Investicijų fondai, rizikos fondai, e, trumpalaikių sandorių pardavinėtojai, jie taip pat aktyviai veikia, tai ne tik standartiniai investicijų fondai. Nepamirškime ir ketvirtojo iššūkio Europoje egzistuoja daugybą įvairiausių modelių. E, kai kuriuose valstybėse vyrauja kontroliuojančių akcininkų modelis. Yra ir kitų iššūkių susijusių su kontroliuojančiais akcininkais. Jie neturėtų piknaudžiauti stebėsinos teisę. Ir tam reikėtų paskirti tikrai nepriklausomus direktorius. Gerai, kad jūs koncentruojatės į E, abudu trūkumus į abis rytis ir paskleisto akcijų valdymo ir kontroliuojančių akcininkų. Kokie galimi sprendimai? Pirmiausia, mes turėtume užtikrinti pakankamą valdybos nepriklausomumą. Reikėtų tai užtikrinti ne tik e, susijusių šalių sandorių atveju, įmonių valdysenos atveju, bet apskritai Europoje. Šis klausimas yra užleistas ir tam reikėtų veiksmų plano. Mums reikėtų e, labiau gilintis į grupinės valdysenos klausimus. Dabar dėl susijusių šalių transakcijų. Apie tai kalbėjo mano kolega. Aš norėčiau daugiau koncentruotis į paskutinę dalį, nes ekoda domisi veiksmingų direktorių valdybų klausimų. Mes turėtume pasirūpinti, kad valdybos būtų veiksmingesnės, kad jos iš tikrųjų galėtų užsiimti kontrolę. Turėtume skirti tam daugiau dėmesio. Kodėl? Jei norite, kad įmonė žvelgtų toliau į ateitį ir koncentruotųsi į aktyvą, aktyvę stebėsiną, įmonių socialinės atsakomybės ir rūpintusi ne tik e, akcininkų interesais. Tai nepakanka stebėti vien akcininkus. E, tik tai valdyba gali užtikrinti, kad įmonė nebus egoistė, nes įstatymais valdyba yra įpareigojama m, mm, taip elgtis, o jokių e, įstatymų nustatytų reikalavimų akcininkams rūpintis įmonės e, atsakomybė nėra. E, koks antras privalumas, jeigu valdyba yra aktyvesnė? Valdyba geriausiai išmano įmonės verslą. Taip pat valdyba turėtų žinoti visus su konkurencija susijusius klausimus. Kokių trijų sąlygų reikia? Trys elementai. Mums reikia daugiau koncentruotis į profesionalius direktorius. Ne senų draugelių tinklus, o mums reikia tikrai pajėgių valdybų. Mes taip pat turime už, įtikinti akcininkus, kad strategija atitinka uh, tikslus. Mes turime užtikrinti nepriklausomą sprendimų prieimimą ir suteikti daugiau e, teisių akcininkams, taip pat mažumos akcininkams paskirti direktorius. Taigi, kalbėkime ne tik apie akcininkų teisės, bet ir apie tai, kaip padaryti valdybas veiksmingesnės. Ačiū už šį pranešimą. Dabar nariai gali užduoti klausimų pranešėjams. Mes šiek tiek vėluojame 10 ar 15 minučių, todėl prašau užduoti glaustus klausimus. Dabar ponas Kavada. Merci, Dėkoju, pirmininkė. E, tikiuosi, kad būsiu pirmas, bet ne paskutinis klausėjas. Mano klausimas susijęs su e, gerovės kūrimu Europos kontinente. Aš norėčiau pasakyti paskutiniai kalbėtojai, poniai e, Vanderberge, kad aš e, suprantu, apie kokią pusiausvyrą ji kalbėjo. Įmonė tai yra kapitalas, tai yra investicijos, kurios neša pelną. Ir e, taip pat yra darbuotojų kapitalas, kuris taip pat turi priklausyti valdymui vienu ar kitu būdu. Įmonėje yra daug investicijų, yra finansinis kapitalas. Kalbant apskritai, jį gana gerai valdo investicinės įmonės, taip pat yra darbuotojų kapitalas ir taip pat yra dalyvavimas sprendimų prieimime. Ir pagal tam tikrą proporciją ir darbuotojai jame turi dalyvauti. Pone Legartai, pone Vanderbecker, atsiprašau, jūs sakėte, kad norite, jog teisės aktai būtų aiškesni ir tikslesni, kadangi žinome, kad mūsų įmonėms reikia stabilumo. Jūsų pirmtakės sakė, kad reikia paprastumo ir aiškumo, kad mechanizmai nebūtų pernelyg komplikuoti, tačiau Žinoma, tie mechanizmai turi būti funkcionalūs ir aiškus, bet e, visi gerovės gamintojai neturi būti eliminuoti. Ir kokia yra jūsų nuomonė šiuo klausimu, ponė? Na, pirmą išklausysime klausimų, o tada turėsite progos juos atsakyti. Pone Hautala. Dėkuoju. Mano nuomonė buvo puikiai pasirinkti kalbėtojai, kadangi išklausėme labai įdomių, kartais ir prieštaringų nuomonių, kad galėtume suprasti, e, kaip geriausiai reglamentuoti akcininkų teisės. Ir šiame kontekste norėčiau paklausti pirmų trijų kalbėtojų apie tai, ką jie mano apie paskutinę e, prezentaciją kur kalbama apie tai, kad būtina valdybės padaryti nepriklausomesnės, veiksmingesnės ir labiau atsakingas. Ką kiti kalbėtojai pasakytų apie ponios Heron pranešimą, kur išgirdau labai daug paramos instituciniams investuotojams ir jų dalyvavimui, kuriant tvarumą. Jūs, man atrodo, kalbėjote apie nepertraukiamą skaidrumo grandinę. Tikiuosi, kad galėsime paskatinti diskusiją ir tarp kalbėtojų. Tokiu būdu dėkoju. Aš nematau kitų norinčių pateikti klausimus. Taigi paprašyčiau dabar svečių atsakyti pateik, į pateiktus klausimus. Uh, Dėkuoju už pateiktą klausimą. Jūs palėtėte labai svarbų klausimą, kur Prancūzija turbūt yra pirmaujanti šalis, kalbant apie darbuotojų kapitalą. Taip pat e, klausėte apie akcininkų įtraukimą į e, įmonių valdymą. Aš pati mačiau, kaip skirtingai, kokiu požiūriu, skirtingų požiūrių ir strategijų laikomas įvairiose šalise. Pavyzdžiui, man patinka Niderlandų sistema, kuris skiriasi nuo Vokietijos sistemos, kur didesnės įmonės gali suteikti darbuotojams teisę, kad jie paskirtų savo atstovą į valdybą, bet tai turėtų atitikti socialinės dimensijas kurio, ir kriterijus, kurios yra svarbios darbuotojams, bet jie negali būti nei pačių darbuotojų, nei profsąjungų narių. E, nes valdyboje reikalinga nepriklausoma vizija, o ne kažkokia šališka nuomonė. Tačiau, aišku, yra ir akcininkų nuomonė. Man atrodo, kad kalbant apie nepriklausomą tarnybą, Taigi svarbu, kad būtų žiūrima valdyboje ne tik iš finansinės perspektyvos, bet ir iš socialinės perspektyvos. 49 procentai ISS narių yra Europoje. Mes turime daug indeksų fondų. Ankstesnis pirmininkas buvo iš BlackRock. Tačiau taip pat mes turime tarp ir pasaulio didžiausių investic... institucinių investuotojų. Seras Adrian Keprin prieš 20 metų sukūrė komitetą, kuriame buvo parengtas kodeksas, kuriuo remiasi dabartinės sistemos. Ten yra vienas aiškus skirsnis, skirsnis E, kuriame aiškiai kalbama apie investuotojų vaidmenį ir atsakomybę. Nacionalinių priežiūros kodeksų paplitimas atsiradęs po finansų krizės yra labai aktyvus, dabar pasaulyje yra 12 kodeksų, taigi stebėsenos sistema yra pažengusi, užtikrinant, kad investuotojų laikytųsi dėsnės atsakomybės. Žinoma, valdybos pirmiausia atsakingos už įmonės sėkmę. Kai pr, paskelbėme ICGN metinę ataskaitą, paskelbėme, kad pirmą kartą įtraukėme pilną skirsnį prieš pastatydami jį prieš investuotojų atsakomybę, nes suvokiame, kad investuotojai ir valdyba turi tą patį interesą, skatinant ilgalaikę įmonės sėkmę. Thank you as well. Yes, madam, please. I just wanted... Tai prašau, norėčiau atsakyti į klausimą apie valdybų vaidmenį. Man atrodo, kad akcininkai vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį, bet ir va, e, direktorių valdybos, žinoma, irgi yra svarbios. Ir dabar e, svarstame galimybę renkti e, mokymo kursus direktoriams, kurie nėra valdomosios struktūros nariai ir Mes manome, kad reikia užtikrinti kokybiškesnį dialogą su vadovais, kurie posėdžiavo keletą kartų per metus, taip pat svarstyti audito korupcijos klausimus. Uždavus klausimą apie šiuos reiškinius. Anksčiau e, vadovai apsimesdavo, kad jie nesupranta, apie ką eina kalba, tačiau dabar situacija pasikeitė. Ir nežiūrinti tai, įmon, bendrovės kartais nustemba, kai mes reikalaujame sušaukti susirinkimą paaiš, viešumą pasklydus tokią informacijai. E, na, galbūt ne visos problemos išspręstos, bet diskusijos, kurios, kur, dialogas, kurį palaikome, tai tikrų, iš tikrųjų dabar vyksta kitame lygmenyje. Tai prašau. Norėčiau taip pat e, pabrėžti valdybų vaidmenį. Aš pritariu Liutgard išsakytą mintį ir e, noriu pakomentuoti Abigail mintį dėl mokymų, nes iškyla pavojus, kad visas dėmesys bus sutelktas į įstatymus ir į taisyklės. Tačiau valdyboms svarbiausia yra e, skatinti tam tikrą elgesio kultūrą ir, tam, ir konkretų elgesį. E, ir mokymai čia vaidina svarbu vaidmenį. Todėl, vertindami šią konkrečią direktyvą, reikėtų žiūrėti plačiau, nes reikia aiškintis, e, e, ko, ko, kaip suvokiamas tas priimamas valdybų vaidmuo. Pirmininkas, ačiū, daugiau klausimų nėra. Ponas, ponė Koferatė, prašau. Pone Koferati, nekalb... prašau, nekalbėkite ilgiau nei vieną minutę. Prieš tai ponas Kavada paprašė žodžio. Aš atsiprašau, ponė Koferati. Ačiū. Norėčiau viešai pasakyti poniai Vandenberg ir, ir jos kolegėms, kurios labai konkrečiai apibūdina problemas. Jūs sakėte, kad Prancūzija, na, aš esu e, europietis gyvenantis Prancūzijoje, o ne prancūzas iš Prancūzijos. E, tai nėra sektinas pavyzdys Prancūzijos modelis. Paaiškinsiu, kodėl. Nes man svarbu suvokti, kaip galima gerinti didelių įmonių valdymą. Ir kalbant apie tai, apie Prancūzijos bendroves, aktualu pažymėti keletą dalykų, kurie, pavyzdžiui, E, ne, neaptinkame Vokietijoje, nors ten paplitęs kitoks įmonių modelis. Taigi visų pirma, investuotojai yra e, neprižiūrimi, kuomet jie įgyvendina e, investiciją ir jie siekia labai trumpalaikių rezultatų, dėl to tas, tos investicijos yra ne, to, tokios trapios Ir, pavyzdžiui, 3 procentai tokių įmonių dažnai yra paskui perparduodamos pasaulinėje rinkoje. Ir tai silpnina įmonės, nes Minnesotės dažnai siekia trumpalaikių tikslų. Reikia surasti tokius mokestinius mechanizmus, skatintų, kurie skatintų kitokį elgesį. Uh, Pavyzdžiui, 20-30 e, e, prancūzijos įmonių yra listinguojamos didžiausiose pasaulio biržose. Kitas dalykas administra... atsiprašau, Prancūzijos didžiausių įmonių vadovai per 30 metų finansinio kapitalizmo pri... priejo išvados, kad 20 jų, pavyzdžiui, dirba net 10 įmonių, dešimtyje bendrovių. Kitaip sakant, yra pavojinga situacija, e, tai egzistuoja toks uždarų interesų ratas, nes tie žmonės nėra mm, savarankiški. Yra daugybė pavyzdžių, kuomet, kuomet tokiu atveju, kuomet tuo galėjome įsitikinti. Dar vienas dalykas, aspektas, kuris e, prastai funkcionuoja Prancūzijoje, e, ideologija yra tokia, kad remiamasi tam, tam tikra nebūtinai tinkama ideologija, taip pat ir, ir profsąjungos tokia ideologija remiasi, e, siekdamos užtikrinti, kad, kad jų įtaka ir jų balsas būtų girdimas kas tie administratoriai, valdytojai, tai žmonės, kuriuos paskiria investuotojai, tai yra, kuriuos paskiria kapitalo turėtojai, bet e, jie siekia, kad tas ta nauda, kurią jie gauna, būtų nuolatinė, jie ne, nėra tiek suinteresuoti įmonės pažanga. Uh, Pavyzdžiui, Vokietijoje yra sistema, pagal kurią įmonės dažnai finansuoja vietiniai ir regionų bankai. Pane Vandeberg, norėčiau grįžti prie jūsų pasisakymo dėl to įvaizdžio ir suvokimo. Aš norėjau pasakyti, galbūt aš neteisingai išsireiškiau, norėjau pasakyti, kad Prancūzija yra pavyzdys, kalbant apie uh, apie darbuotojų kapitalą, o kalbant apie tą savotišką šeimą, apie akcininkus, kurie turi e, valdantį akcijų paketą, jeigu norite išspręsti tą nestabilumo aspektą ir projektuoti ilgalaikę viziją ir užtikrinti, kad stebėtoje stebėtojai būtų aktyvus, paprasčiausiai ger, geriausias pasirinkimas čia yra šeima. Jeigu šeima yra įmonės savininkai, tai visi šie aspektai dažniausiai būna teigiamai išspręsti. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodį suteiksiu ponui Koferati e, baigiamosioms išvadoms. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti mūsų svečiams. Turiu pasakyti, kad e, buvo išdėstytos gana skirtingos nuomonės. Norėčiau apžvelgti kai kurias iš šiandien aptartų temų. Žinoma, e, išvados iš tikrųjų bus padarytos, kuomet balsuosime kitų metų kovo mėnesį dėl šios direktyvos, bet norėčiau apžvelgti kai kuriuos iškeltus aspektus ir aš atsiprašau kalbėtojų, jeigu aš pernelyg e, glaustai apibendrinsiu arba e, neteisingai interpretuoju jų mintis. Atrodo, kad direktyva neišspręs vienos, vienos problemos, kurią minėjo kalbėtojai Tai yra, koks yra darbuotojų, atlyginimą gaunančių darbuotojų vaidmuo. Turime iš, pažvelgti į įmonių valdymo kultūrą. Europoje egzistuoja įvairiausių sprendimų šioje srityje. Ir kaip jūs sakote, darbuotojai labiausiai traukiami į įmonių valdymą, kuomet darbuotojai yra įmonės valdančioje valdyboje. Bet daž, dažniau jie yra ignoruojami toje valdyboje ir jie būna pirmieji, kuriems tenka sumokėti už padarytas, įmonės valdyme padarytas klaidas. Arba Dažnai akcininkai, jeigu jie tampa valdančiosios valdybos nariais, jos, jie dažnai irgi daro neteisingus sprendimus, nes vis tiek už viską sumoka darbuotojai. Ir valdančiosios valdybos vaidmuo yra tikrai labai svarbus. Būtent šiame kontekste šiandien mūsų išgista informacija yra svarbi. Tačiau egzistuoja skirtumų tarp teorijos ir to, kas daroma praktiškai. E, įmonės patvirtina e, sprendimus dėl įmonių socialinės atsakomybės, tačiau praktikoje jos elgesi priešingai. Esame susidūrę su tokiais atvejais kuomet bendrovės buvo patvirtinę puikiausius dokumentus dėl socialinės atsakomybės, tačiau galų galia jos visiškai prarasdavo pasitikėjimą, nes jos nei per nago juodimą nesilaikė tų procedūrų, kurios pačio, kurias pačios buvo pasitvirtinę. Jos praranda savo uh, reputaciją, pasitikėjimą, ypač aplinkos sauginiais klausimais. Todėl turiu atvirai pasakyti, kad labai svarbu, kad egzistuotų nuostatos dėl teisių, bet, bet taip pat dėl kontrolės ir skaidrumo. Neturėtumėme bijoti sankcijų arba bausmių sankcijos ir, ir bausmės turi atgras, atgrasantį poveikį. Ne, negalima vien apsiriboti gražiais žodžiais ir principais, reikia iš tikrųjų jų laikytis. Todėl reikia e, tinkamesnės pusiausviros. Žinoma, rinka ne visada E, rutuliojasi tinkama kryptimi pastaraisiais metais Europoje stebėjome priešingas tendencijas. Reikia surasti tinkamą pusiausvyrą ir bandyti užtikrinti, kad galiotų griežtos taisyklės, atitinkamos sankcijos, bet jei komisija pateikė, pateikė tokį tekstą, tai ji pateikė jį dėl to, kad ji žino, jog dabartinė situacija Mm, nepasiteisina. Na, yra labai skirtinga skirtingose valstybėse. Kodėl taip yra? Nes e, e, re, re, reakcija, kokia buvo reakcija į krizę, kai, kur, kai, kurių, kai kurios įmonės pradėjo e, elgtis dar baisiau, ne, apkarpė ne tik darbuotojų teisės, bet ir akcininkų teisės. Uh, Bet tai nereiškia, kad neturėtume patvirtinti tinkamo elgesio kodekso, kuris skatino, skatintų pažangiausią praktiką. Kokios taisyklės mums reikalingos, kur yra ta tinkamiausia pusiausvėra. Reikia nenuslysti į tokią situaciją, kur ne, nebebūtų jokių, jokių taisyklių. Labai atidžiai išklausėme visų šiandien išsakytų nuomonių ir turiu pasakyti, kad man kelia nemažą susirūpinimą mintis, kuri buvo keletą kartų išsakyta, jog jog geriau apseiti be taisyklių. Man atrodo, kad geriausias dalykas būtų pasiekti plačiausio įmanomo konsensuso tuo klausimu. Ir tikrai manau, kad verta visą tai apsvarstyti ir dar kartą įsigilinti į priežastis, kurių vedama komisija pristatė šį direktyvos projektą ir aš linkiu Jums kuo geriausio bendradarbiavimo tolesnėme darbe. Pirmininkas, ačiū. Noriu padėkoti, dar kartą padėkoti penkiems garbiems kalbėtojams už tai, kad atvyko Europos parlamentą. Taip pat visiems, kurie dalyvavo šiame svarbiame klausime. Ačiū ir iki pasimatymo. Thank you.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 Okay, ladies and gentlemen, we can continue our meeting. Ponios ir ponai, norėčiau tęsti posėdį. Prašau jūsų visų. Sėskite į vietas. Dabar 13 darbo tvarkės punktas. Keisimės nuomonėmis apie vieną narį turinčias ribotos atsakomybės bendrovės. Pranešės yra ponas Degrandas Paskal, jam suteiksiu žodį. Sí, presidente. Eh, me gustaría plantear una cuestión de orden. Que... Ačiū pirmininkė. Pirmą kartą mes dabar šią temą kalbamės. Aš kalbėsiu dabar, po to kalbėtų frakcijų atstovai, jei jūs sutinkate. Pirmininkas. Toks pasiūlymas yra tinkamas. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Um, thank you very much, Chairman. Uh, I see the presentation is coming. Okay, thank you. Ačiū pirmininkė, štai matau. Jungtos skaidrės, ačiū už tai. Labadiena, aš dirbu Teisingumo generalinėme direktore, direktorate su įmonių teise. Aš pradėsiu nuo šio pristatymo konteksto. 98 procentai visų įmonių yra mažos ir vidutinės, tik tai 2 procentai iš jų veikia tarptautiniu mastu. Aš turiu omeny steigia įmonės užsienyje. Mes manome, kad šis procentas pernelik mažas. Esama potencialo sukurti daugiau įmonių užsienį ir taip išnaudoti vidaus rinkos galimybės. Šiuo metu mums ypač reikia ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų. Vadinasi, turime skatinti Europos e, verslumo dvasę. Turime skatinti jaunimą, kurti įmonės. Mes atsiliekame šiuo požiūriu nuo konkurentų ES naujų įmonių steigimo tempai yra lėtesni nei mūsų pagrindinių konkurentų Mes turėtume palengventi įmonių, ypač mažų, mažų ir vidutinių gyvenimą, turėtume supaprastinti jų steigimą. Ypač tai svarbu skaitmeninio amžiaus sąlygomis, kai viskas daroma internetu ir sandoriai sudaromi ir pinigai pervedami. Verslo registrai taip pat veikia internetinėje erdvėje. Tai skaitmeninė era. Ir sunku įsivaizduoti, kad įmonės negalėtų būti steigiamos visoje Europoje taip pat. Komisijos narė uždavė labai paprastą klausimą jauniesiams verslininkams. Ką galime padaryti, kad skatintume verslumą ir inovacijas Europoje? Ir vienas iš atsakymų buvo toks. Leisti kurti visoje Europos Sąjungoje įmonės internetu, taikant minimalius reikalavimus, kad pajudėtų investicijų tarptautiniai srautai. Kaip mums pasielgti. Viena galimybė nieko nekeisti, status quo, bet taip ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų nesukursime. Mes galime bandyti harmonizuoti įvairiausius reikalavimus, taikomus visoms privačioms ribotos atsakomybės bendrovėms, bet tą padaryti būtų labai sunku, nes skirtingų valstybių įmonių teisės tradicijos labai skiriasi. Todėl mes pamanėme, kad turbūt geriausias būtas būtų pasiūlyti tokį dalyką kaip viena narė privati bendrovė. Tai paskatintų verslumą, lengvintų tarptautinį verslą, paskatintų investicijas skaitminės eros sąlygomis. Ką numato pasiūlymas? Mm, jis numato bendrą pavadinimą, e, įstatų vienodą formą, registravimą internetu, mažą minimalų kapitalą, e, vienodas taisyklės kreditorių apsaugai. Tai galimybė valstybėms narėms integruoti į savo teisinę sistemą šią vieną narę privačią bendrovę. Tai arba galėtų būti arba atskira teisinė forma, arba forma, kuri jau egzistuoja valstybės narse. Tai taip pat galimybė verslininkams pasinaudoti šią galimybę. Jie gali rinktis formatą vienanarės privačios e, bendrovės arba kitą bendrovių formatą numatytą jų valstybėje. Imkime tipišką MVI, privati ribotos atsakomybės bendrovė įsteigta vienoje valstybė narėje, o kitoje valstybė narėje įsteigiama, įsteigiamas filialas. Ir jį būtų galima įsteigti pagal bendras 28 valstybių taisyklės. Ar tai laikytina šansu ar pavojumi? Šis pasiūlymas buvo kai kurių pavadintas kaip receptas krachui, bet mes kaip tik manytume, kad tai receptas modernizavimui. Daugumoje valstybių jau yra minimalus kapitalo reikalavimai, netgi vienas euras ir yra galimybė registruoti internetu įmonę. Tai besiformuojanti tendencija. Tačiau kitose valstybėse narse matome, kad įmonę lengvai sukurti įmanoma, tačiau numatyta įvairių saugiklių siejamų su tos įmonės kūrimu. Pradžia yra mažas minimalus kapitalas, jo dydis. E, elektroniniai registrai jau egzistuoja visose 28 valstybės narėse. Jie bus ateityje sujungti tarpusavyje. Yra taip pat elektroninė duomenų perdavimo forma į tuos registrus. Tačiau tai nebūtinai vyksta e, tiesiogiai iš steigėjo. Čia matome tas valstybės, 16 valstybių, kur įmonės steigėjas gali tiesiogiai perduoti duomenis į registrą. Bet kai kuriuose valstybėse tai neįmanoma, jos pažymėtos raudonai. Dabar kas siūloma dėl vienanarių privačių bendrovių registravimo? Nacionaliniai įstatymai turėtų būti taikomi verifikavimui ir identifikavimui. Įmonė gali būti steigiama per atstumą, internetu, asmenį fiziškai nedalyvaujant. Bet kaip tai organizuojama toje valstybė narėje, paliekama spręsti tos valstybės taisyklėms. Registravimo įstaiga gali būti notaras arba teisinis patarėjas arba aksis e, tarnybą galima organizuoti įvairiai. Svarbu, kad įmonės steigėjas turėtų tokią galimybę įsteigti įmonę lengvai internetu ir nebūtinai savo valstybėje narėje. Štai taip gali atrodyti modelis. Jūs norite įsteigti vieną narę bendrovę, jūs registruojate ją, pasinaudojate įstatų formuliaru ir užregistruojate visose valstybės narise. Čia rašome, kad vis dėlto vienu paspaudimu 28 valstybėse tos bendrovės neužregistruosite, nes 28 valstybėse yra skirtingi registrai ir taisyklės. Bet vis dėlto šis modelis, modelis yra palengvinimas ir padeda įmonė įsteigti paprasčiau. Daug diskutuota apie tą takoskyrą tarp registruotos buveinės ir pagrindinės buveinės. Techninių požiūrių e, Europos Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad įmonės su skirtingomis būs, bū, būstinėmis, jos turi būti pripažįstamos. Kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Vokietija, leidžia tą iškyla klausimas dėl darbuotojų dalyvavimo valdyboje. Tai reglamentuoja nacionalinė teisė ir kiti elementai. Taip, tą e, reglamentuoja nacionalinė teisė. Ar toks modelis veiks? Taip, turėtų veikti, nes tai nacionalinė bendrovės forma. Mes kalbame čia apie nacionalinių bendrovių formus. Kaip dėl mm, suklastoto įdarbinimo arba įmonių pašto dėžučių. Manytume, kad įmonių įstatymai nėra ta vieta, kur reikėtų kovoti su tomis blogybėmis. E, taip pat nėra ryšių, kurie rodytų, kad palengvinus įmonių steigimą padidėja suklastotas įdarbinimas. Šitas fenomenas egzistuoja nepriklausomai nuo to, kaip lengva ar sunku įsteigti įmonę. Galiu patikinti Jūs, kad komisija griežtai pritarė kovai su piknaudžiavimais. Mes nenorime tų e, falsifikuoto įdarbinimo atvejų arba tokių įmonių, kurios veikia tik kaip pašto dėžutės. Dėkuoju komisijos atstovui. Dabar žodžio prašo ponas Degrandės. Ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti komisijos atstovui, kad leido man kalbėti, kad kalbėjo pirmas, aš to pageidavau nes komisija turėjo išdėstyti svarbių dalykų. Komisijos atstovas pademonstravo, jog yra komisijos politinė valia. Šiuo metu vykdomas dar kitas projektas, apie kurį kalbėjome, tai yra Europos fondas. Yra precedentas vienanariams privačioms ribotos atsakomybės bendrovėms. Komisija rodo ryštą gyvendinti šį projektą iki galo. Tai yra svarbu, aš noriu palinkėti šiam sumanimui sėkmės. Tikėkime, kad neištiks šios iniciatyvos nesėkmė kaip kai kurių privačių iniciatyvų, kurios prasidėjo aktyviai, bet vėliau žlugo. Šiame projekte susidursime su tais pačiais sunkumais, kaip ir praeitie. Vienas iš pagrindinių kontinentinės teisės principų yra kapitalui taikoma e, drausmė ir apribojimai, registravimo reikalavimai. Tai, tai tarsi tam tikri garantai ir komisija šių elementų nepamiršo. Aš tikiuosi, kad šį kartą sugebėsime susitarti, rasti konsensusą ir įveiksime praeities sunkumus. Tikiuosi, kad su projektu dirbsime mm, vieningai. Šiandien apsikeičiame nuomonėmis ir aš noriu pasisakyti kaip pranešėjas. Manau, kad šitas pasiūlymas reikalingas ekonomikos augimui ir vidaus rinkai. Jis gali duoti postumį mažoms ir vidutinėms įmonėms, maždaug 6 milijonams MVI iš 20 milijonų. Tai paskutinė proga parengti vienodą reglamentavimo aplinką MVI ir padėti joms susimažinti išlaidas, administracinės išlaidas ir administracinę naštą. Turime prisitaikyti prie šio laikinių skaitmeninių laikų. Tai yra prioritetas. Vis dėlto nepamirškime, kad Europos valstybėse taikomi skirtingai, skirtingi modeliai. Nustatomi skirtingi teisinių garantijų lygiai Mes norime modernizavimo, bet su garantijomis. 14, 14 straipsnis turi būti taikomas vienanarėms bendrovėms. Aš šiame pirmajame posėdėje norėčiau išgirsti kolegų nuomonę. Aš pats jau susitikau su pilietinės visuomenės atstovais. Negalime kurti įstatymų atitrūkę nuo politinės ir socialinės, bet ekonominės realybės. Turime išklausyti suinteresuotus subjektus ir įsiklausyti, ar tikrai mūsų pasiūlymai palengvins jų gyvenimą. Aš tikiuosi, kad išlyginsime, išspręsime pasiūlymo konfliktinius šiuo metu egzistuojančius elementus ir sukursime papildomos vertės šio pasiūlymu. Turime aptarti pasiūlymus su pilietinė visuomenė, su politikais, kad tos grupės galėtų išreikšti savo nuomonę čia Europos parlamente. Elektroniniam registrui reikės darbuotojų, reikės būstinės, iškyla klausimas, kur jisai, kur jinai įsikurs. Taip pat iškyla klausimas apie kapitalo reikalavimus, e, taip pat e, mokumą. Tu reikia nuostatų, kurie, kurios visą tai reglamentuotų. Iškyla klausimas apie darbuotojų dalyvavimą įmonės valdyme. Tai taip pat svarbu. Aš pirmininkę konstatuoju, kad šitie, šitie, ši direktyva tai ne tik įmonių steigimo klausimas, tai ir nauja galimybė Europoje atsiranda nauja įmonės forma, viena narė bendrovė Bet egzistuoja ir kitos bendrovių formos. Tačiau mums reikia vienos unifikuotos bendrovės formos, o tam reikia politinės valios. Aš tikiuosi, kad mūsų pasiūlytas modelis bus proporcingas ir sukurs Europoje papildomos vertės, kad tai bus modernus žingsnis į priekį. Aš labai vertinu atskirų parlamento narių, frakcijų nuomonę ir pilietinės visuomenės atstovų nuomonę. Procesas prasideda šiandien. Aš labai atidžiai klausysiuosi frakcijų nuomonės. Nenorėčiau pateikti tokio pranešimo, kuriame nebūtų atsižvelgta į kolegų nuomonės norėčiau, kad pranešimas būtų tarsi bendra nuomonė, kad šis projektas įsibėgėtų. Ačiū, ponė Regner. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich freue mich auch schon sehr. Dėkuoju, pirmininkė. Aš tikiuosi, kad e, mes tikrai aktyviai dalyvausime šiame bendradarbiavime, tačiau uh, diskusijos, diskusijos galbūt taps netgi labai karštos. To nereikia slėpti. Aš manau, kad man labiau patiktų, jeigu Europos parlamentui nepavyktų patvirtinti šio pasiūlymo. Ir dabar pasakysiu, kodėl. Komisijos tikslas, žinoma, yra geras. Svarbu įgyveninti bendrą rinką, svarbu uh, palengventi savos bendrovės įkūrimą. Visą tai logiška, aišku ir, ir tai yra geras dalykas. Visą tai atitinka Europos idėjos principą. Tačiau nemanau, kad komisijos pasiūlymas yra pakankamai išsamus. Taip, mes norime sukurti daugiau darbo vietų. Puiku, Mes norime paskatinti ekonominį augimą, žinoma, tai irgi svarbu. Ypač tose šalise, kur didelis jaunimo nedarbas arba didelis nedarbas apskritai. Atrodo, kad dabar staiga atsiras naujų darbo vietų ir ekonomika suklestės. Ir visi, visas jaunimas pavirs verslininkais. Tačiau tam reikia rinkos ir tinkamos sistemos o šis pasiūlymas to nepadarys. Taigi nemanau, kad įmanoma pasiekti šių tikslų, turint dabartinės priemonės. 2012 ir 2013 vyko konsultacijos dėl įmonių teisės apskritai. Vyko plačios e, internetinės konsultacijos, tai savaime yra geras dalykas, žinoma. Tačiau ypač verslo atstovai komentavo šį, šias konsultacijas tai ir, ir prisidėjo prie jų. Tačiau piliečiai, nors turėjo tokią progą, jie, jie, jie galėjo komentuoti, be, tikti savo pastabas bendrosiuose konsultacijose, bet nedalyvavo ekspertų konsultacijose. Todėl neturime, pavyzdžiui, pasiūlyme nuostatų reglamentuojančių, kaip perkelti savo įmonės būstinę. Žinoma, per kelias ateinančias savaitės ir mėnesius turėsiu progos nuodugniau visų šio pasidomėti, tačiau pagrindinis klausimas yra tas, ar galima atskirti registracijos vietą ir, ir įmonės registruotų padalinių vietą. Dėl to kyla problemų, kadangi įvairiose valstybėse narėse yra įvairios sistemos. Dabar, atrodo, visi manome, jog turime kovoti su nesažiningomis mokestinėmis priemonėmis. O kaip elgtis, jeigu e, įmonė registruota vienoje šalyje vien tik tam, kad išvengtų nacionalinių mokesčių? Yra problemų ir su kitomis nuostatomis. Ir žinoma, darbuotojų, kaip dėl darbuotojų galimybės dalyvauti įmonės valdyme, visa tai nuolat iškyla. Nereikėtų sakyti tik tai, kad, na, nesijaudinkite, mes laikysimės egzistuojančių nacionalinių procedūrų, tačiau visą tai reikėtų išplėtoti daug labiau. Kaip ir su paslaugų direktyva buvo bandoma išplėtoti įvairias paslaugas. Ir visą tai sukūrė taip vadinamąjį Delavaro valstijos efektą. Bet jų galiausiai visi renkasi pigiausią alternatyvą. Taip pat yra sunkumų ir su teisiniu, teisinė baze. Sakote, kad e, apribojimai dėl to, kur galima įsteigti registruotus padalinius e, yra aiškus, bet visa tai sukels labai daug problemų. 352 straipsnis, pavyzdžiui, turėtų būti pakeistas. Tiek daug dalykų man šiame pasiūlyme kelia rūpesti, kad na, visų jų išvardinti ir ne, neįmanoma. Pavyzdžiui, jeigu Kaip dėl kreditorių, ar juos galima apsaugoti, kaip vartotojus tinkamai apsaugoti? Yra 28 skirtingi, 28 skirtingi būdai, kaip e, reglamentuojamos Europos privačios įmonės ir kur rašyti skundą, pavyzdžiui. Dabar kuriami tarpusavėje susiję įmonių registrai, tačiau toks toli siekiantis ir pla, pla, platus pasiūlymas turėtų numatyti, kad tokie susiję registrai jau būtų įdėkti įsigaliojant šiam pasiūlymui. Nes dabar, kai dar nėra tokio bendro registro, tai galima bus visai manipuliuoti nacionalinėmis institucijomis. minimalaus, e, kapit, minimalaus kapitalo reikalavimai. Čia numatomas vienas euras, tačiau manau, jog reikia užtikrinti, kad būtų numatyti tam, ta, numatytas tam tikras rezervas Reikia pasirūpinti vartotojų ir kreditorių apsaugą, taip pat numatyti, kokia bus darbuotojų situacija. Visą tai labai svarbu. Ir paskutinis komentaras, nes kitaip niekada nebaigsiu. Man atrodo, kad trūksta formalių nuostatų. Komisija, žinoma, stengiasi užkirsti kelią pinigų plovimui kitose sritise, o čia to nedaroma. Reikia numatyti ir kitus reikalavimus, reikalavimus akcininkams, kurie dabar nėra tinkamai apibriešti. Taigi, dabar man peršas išvada, kad e, iš pirmo žvilgsnio ši idėja puikiai, bet kuo atidžiau ją nagrinėjai, tuo daugiau problemų iškyla tiek vartotojams, kreditoriams, darbuotojams ir tiems, kurie jau turi ribotos atsakomybės įmonės pagal nacionalinę teisę. Jiems kils didžiulis spaudimas, kadangi jie taps, kadangi atsiras privačių ir, ir, ir jūrinių asmenių, kurie nuspręs įsteigti tokias vienanarės įmonės. Ačiū. Pone, jūs labai aiškia griežtą žiną, dabar ponas Radev. В частност, разликите в дружественото право, липсата... Dėkoju. Įvairios, įvairūs įmonių įstatymai ir taip pat nepasitikėjimas užsienio įmonėmis tarp vartotojų, tarp klientų ir verslo partnerių. Uh, yra ta priežastis, dėl ko mažos ir vidinės įmonės e, neinvestuoja užsienyje. Ir tada jos renkasi įsteigti filialus, o tai e, dėl to patiria papildomų išlaidų. Viena narės ribotas atsakomybės įmonės yra būdas, kuris leistų patenkinti mažų ir vidutinių įmonių poreikius ir palengvinti jų prieigą prie bendros rinkos. Supaprastinta inkorporavimo procedūra ir tokio tipo įmonių lankstumas, mano nuomonė, paskatins įsis, padidins įsisteigimo laisvę ir sumažins administracinę naštą verslui Europos Sąjungoje. Kai dėl internetinio registravimo, čia turėtume būti atsargus. Turime numatyti ir kontrolės priemonės, turime numatyti asmens duomenų apsaugą ir užkirsti kelią, kad asmens duomenys nebūtų netinkamai panaudojami. Kartais visuomenė gali būti suklaidinta, kadangi gali atrodyti, kad čia įvedame lygia grečią įmonių formą, kurios galėtų egzistuoti lygiai grečiai su dabartinėmis įmonėmis. Man atrodo, kad komisija turėtų labiau pasirūpinti kreditorių apsaugą, tikrindama metinę finansinę atskaitomybę įmonių ir užtikrindama jų mokumą. Be to reikia sukonkretinti registravimo procedūrą. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau, e, kad komisijos atstovas pasiklausytų mano e, pasisakymo pagal 31 punktą. Ponas Liubretum. Pone pirmininkė, paprašiau žodžio Ir mm, noriu paprieštarauti šiai direktyvai. Dėl di direktyvos mm, formos įgrindžiama 50-uojus ES e, veikimo sutarties straipsnių. Man atrodo, kad ji turi būti grindžiama 352 straipsnių, kur kalbame apie būtinus veiksmus nenumatytų sutartyje ir pagal kurį taryba turi veikti vienbalsiai. Taip pat noriu paminėti 2006 Teisingumo teismo paskelbtą nutartį, pagal kurią numatoma galimybė kurti Europoje vis, e, įmonės pagal 352 straipsnį, o ne pagal e, kitą straipsnį, kaip motivavo parlamentas. E, Teismas išdėstė savo motyvus ir argumentus ir man ypač aktualūs 40 ir 41 to, nu, tos nutarties punktai. Ir čia norėčiau pasidalinti kai kuriomis hipotezėmis. Visų pirma, dėl to, kad atsiranda nauj, nu, naujo juridinio statuso bendrovės ES. Būtent dėl to reikėjo remtis 152 straipsnių. Ki, ki, Dar vienas dalykas - tai nacionalinės teisės suderinimą klausimas. Būtent todėl reiktų e, remtis kitais straipsniais. Bet kadangi kalbame apie vienanarės e, bendroves, e, reikės numatyti jų egzistavimą nacionalinėse e, teisės sistemose. Dabartinis pasiūlymas kelia daug keblumų, nes nenumatomos kai kurios garantijos. Lankstumas yra e, privalumas, tačiau kartais jis yra ir e, styg, defektas. As, vienas asmuo galės internete E, savarankiškai įkurti bendrovę, visiškai niekam nepasirodydamas kaip, kaip gyvas fizinis asmuo. Taip pat teis, pagal teisinių numatomus įsipareigojimus valstybės neprivalės tikrinti to, tokių asmenų e, identiteto, taip pat yra pro, problemų dėl tokių įmonių kapitalo, taip pat vienanarės bendrovės e, e, savininkas, akcininkas, man šis kelia e, abejonių pats pasirinktas terminas, man jis atrodo absurdiškas. Ir būstinės klausimas, čia irgi atveriamas kelias pik, piknaudžiavimu. Ir mano gal, galva e, tos tokios įmonės taps e, piknaudžiavimo mm, atvejais bus numatyta galimybė apeiti nacionalinių reikalavimų įgyvendinimą, taip pat e, sukčiauti mokesčių srityje taip ir užsimti socialiniu dempingu. Bendrais bruožais mano galva tas e, pasiūlymas netitinka nacionalinių interesų, net nežiūrinti tai, kad jis atitinka subsidiarumo e, reikalavimus. Pone Jutalant, pirmininkė, daug jau pasakyta. Aš noriu pritarti ponios Regner nuomoniai. Ir mane taip pat neramina šis siūlymas. Man atrodo, kad e, Europos Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad įmonės Europoje labiau vykdytų tarp valstybinę veiklą. Jau egzistuoja Europos tipo, europietiško tipo bendrovės. Tačiau turime nepamiršti ir, ir darbo teisių. Šiandien mūsų svarstamas pasiūlymas neprisideda prie judėjimo laisvės užtikrinimo e, tinkamomis e, lygiomis sąlygomis. Priešingai sukuriamos paskatos e, tinkamai dirbančioms bendrovėms apeiti e, darbo įstatymus taip pat, mokesčių įstatymus, jei bus suteikta galimybė bendrovėms registruotis konkrečioje valstybėje, kur jos teikia, kito tarpo jos teikia paslaugą ir vykdo pagrindinę veiklą kitoje šalyje, tai paskatins pašto dėžučių e, pobūdžio bendrovių plitimą. Ir iš tikrųjų, uh, E, bus paplis e, įmonių registravimas tose šalise, kur yra prastos darbo sąlygos ir kur yra galimybės išvengti mokesčių. Tai man kelia susirūpinimą. Pagal šį pasiūlymą ne tik prasidės nesąžininga konkurencija, bet ir prasidės e, žemiausio įmanoma vardiklio siekimas Taigi suprantate, ko aš baiminuosi. Pas, šis pasiūlymas skatina e, nesažiningą judėjimą, taip pat skatina socialinį dempingą. Šių problemų jau yra transporto, aviacijos, e, krovinių pervežimo srityse. dar pablogintume situaciją pritarę šiam pasiūlymui. Turime klausti savęs, ar mes tikrai norime, kad vidaus rinka mm, evoliucionuotų šią kryptimį. Manau, kad reikia e, konkrečių diskusijų, kaip siūlė ponė Regner. Aš nemanau, kad toks siūlymas yra ES ateitis. Ačiū. Uh, Ačiū toliau, ponas Zviefka. Ačiū pirmininkė. tikrai gerai, kad pirmajame keitimėsi nuomonėmis e, išsakyta tiek abejonių šia, šiuo, dėl šio teisės akto pasiūlymo. Mes vis dar kuriame vidaus rinką ir ieškome būdų išbristi iš ekonominės krizės. Mes norime išspręsti didžiausią ES problemą - nedarbo problemą, ypač jaunimo tarpe. Apgalėstauju dėl to, kad pranešėjai Liui Degrandės Paskual teks spręsti daugybę kitų klausimų. Jam teks e, atsakyti į klausimus, kurie buvo užduoti čia, ypač ponios Regner klausimus. Daugelis tų klausimų yra pagristi. Aš nepritariu E, tokiam vienašališkam požiūriui, jog aš prieš šį pasiūlymą vien dėl to, kad jis yra prastas. Klausydamasis kolegų gali susidaryti e, vaizdą, jog komisija išprotėjo, kaip ji gali teikti tokį e, teisės akto pasiūlymą, kuris atveria tiek daug pavojingų situacijų. Tačiau mes žinome, kad komisija nėra išprotėjusi. Komisijos teikiami pasiūlymų projektai kartais nebūna iki gado išanalizuoti, bet jie būna geri. Turime mąstyti apie pakeitimus, kurių pagalba mes pasiektume gero rezultato su šiuo pasiūlymu. Tai man primena situaciją su Europos e, pardavimų teisės e, pasiūlymo svarstymu. Pamenu, kaip vyko e, ministrų posėdis, kuriame dalyvavo 27 27 e, valstybių atstovai ir kaip vyko diskusijos mūsų komitete. Pradžioje sakėme, kad taip, tai netinkamas pasiūlymas ir kad mums net neverta į jį gilintis, bet paskesnėse diskusijose nusprendėme teikti pakeitimus, kad e, parengtume veiksm, veiksmingą teisės aktą. Aš tikiuosi, kad viskas vyks taip pat ir šį kartą. Komisija turės e, išklausyti mūsų klausimų ir juos atsakyti, o pranešėjui tenka ne tik politinė užduotis. Jis turės ieškoti nevyriausybinio organizacijų paramos bei socialinių e, partnerių paramos. Nepamirškime svarbiausio mūsų tikslo. Ne, negalime teikti nu, iš pat pradžių, kad tai yra blogas pasiūlymas ir jį reikia atmesti. Manau, kad jį, jį verta nagrinėti. Negaliu sutikti su mintimi, kad valstybės ims tarpusavėje konkuruoti, kai patvirtinsime šį projektą. Valstybės tarpusavėje konkuruoja jau ilgą laiką, pavyzdžiui, mokesčių srityje socialinių sąlygų srityje, taip pat e, sąlygų sukūrim, ekonomin, sąlygų ekonominiai veiklai užtikrinime. Mes tarsi kūrėme vidaus rinką, bet vis tiek kiekviena šalis vis dar e, siekia visų pirma užsitikrinti savo interesus. Taip toliau tęstis negali. E, Turime apsvarstyti visus susijusius klausimus ir pavo, iškilančius pavojus, bet negalime per patį pirmąjį svarstymą teikti, kad nieko neišės, ponas Köster. Auch wenn ich nicht glaube, dass die Kommission verrückt geworden ist, habe ich doch einige Bedenken. Aš nemanyčiau, kad komisija kraustosi iš proto, tačiau vis tiek tam tikrų abejonių dėl šio pasiūlymo. Uh, šiek tiek abejoju. Aišku, mums būtinas ekonomikos augimas ir naujos darbo vietos, tačiau šitas pasiūlymas apie vienanarę bendrovę grindžiamas tam, tikrų, tam tikra ideologinė prielaida ir aš jai prieštarauju. Čia teigiama. Europos įdarbinimo rinkoje taisyklės pernelyg griežtos, jas reikia švelninti sušvelninus sukursime ekonomikos augimą ir darbo vietas. Aš netikiu tokią logiką ir nemanau, kad ši problema yra pagrindinė Europoje. Vokietijos Vokietija patirties turi šitoje srityje pagal. E, mes bandėme dereguliuoti darbo vietų rinką, bandėme steigti vadinamasis į e bendrovės. Ir ta iniciatyva žlugo. Štai kokia mūsų patirtis. Dėl to aš mm, reiškiu abejonių, ar tos vienanarės bendrovės tikrai prikurs darbo vietų. Aš matyčiau kitą pavojų, kad tos darbo vietos bus labai trapios, trumpalaikės. Tokių darbo vietų Europai nereikia, nes mes norime žmonėms pasiūlyti tvirtų ateities perspektyvų. Matau dar vieną pavojų dėl vienanarių bendrovių. Prasidės vis žemesnių socialinių standartų e, kaskada, konkurencija. Ir tai tik tai sustiprintų euro skeptikus. abejoju dėl sprendimo tai, prieimimo taisyklių siūlomų vienanariams bendrovėms. Štai tokie mano rimti, gilus abejojimai dėl šių vienanarių bendrovių. Mums reikia daug apie tai diskutuoti. Ačiū, ponė Rozier. Ačiū, pirmininkė. Š buvo pristatytas šis projektas ir jo tikslai, žinoma, jiems visi pritarė jaunimo užimtumas, ekonominis augimas ir taip toliau. Bet e, man kyla klausimas e, tarp to, ką darysime, siekdami tų tikslų. Man atrodo, kad reikėtų pagalvoti apie tai, apie galimybę sukurti Europos įmonės tipą, kuri egzistuotų lygiai grečiai su dabartinėmis įmonėmis, užuot jas pavertę visas europinėmis įmonėmis. Nes kartais e, bendant e, sujungti europinės taisyklės su nacionalinėmis kyla ne tiek supaprastinimas, kiek dar didesnės sumaištis. Ekon verslo operatoriai, taip pat kreditoriai e, susipažinę yra su dabartiniais įmonių tipais ir dabar jeigu atsiras dar papildomas naujas įmonės tipas, neįsivaizduoju, kaip tai galėtų būti supaprastinimas. Man atrodo, tai. Reikštų, kad staiga į nacionalinę teisę įvedamas dar vienas tipas. reikia viską harmonizuoti, tačiau paralelinio instrumento sukūrimas dar tai įneštų dar didesnę sumaištį. Registracija internetu, žinoma, yra pagirtinas tipas, bet reikia pagalvoti, kaip praktiškai tai bus įgyvendinamas apie situaciją Prancūzijoje dabar. Įgyvendinant paslaugų direktyvą, kurioje numatyta buvo prievolė įmonėms iš kitų ES valstybių narių, kurios norėjo, norėtų įsisteigti kitoje šalyje, teikti, pasiūlyti internete galimybę naudotis tomis paslaugomis kitoje šalyje? Aš nežinau, ar taip ir buvo padaryta visose valstybėse narėse, bet Prancūzija nusprendė, kad nėra jokios priežasties, kodėl įmonės iš kitų E, valstybių narių įmonės galėtų pasinaudoti daug, daugiau paslaugų negu kad prancūzijos įmonės. Kodėl? Taip pat, jeigu Mes taip pat e, suteiktume pagal šią direktyvą galimybę įmonėms įsteigti filialus kitose šalise. E, tam reikia numatyti ir e, atitinkamų priemonių. Taigi, jeigu norime apibendrinti ir bendrai padaryti prieinamą registraciją internete, tai reikš, kad valstybėms narėms prievolės dar sustip, sus padidės ir reikės užtikrinti tokią praktinę galimybę. Ir koks. Le secteur des services, on a déjà des possibilités offertes jau dabar, kalbant apie paslaugas, yra galimybė įmonė, egzistuojančioms įmonėms įsisteigti kitose šalise ir jose teikti paslaugas, bet direktyvoje numatytos, numatyta prievolė, kad tos įmonės turi būti jau galtinai įsisteigusios ir teikti paslaugas valstybėje narėje, savo valstybėje. kokio papildomo supaprastimo mes norime įsteigdami tą naują įmonės tipą. Galbūt aš klystu, bet čia, man atrodo, yra dar vienas bandymas žengti toliau nei kad kilmės šalies principas. Sakant, kad tokiu būdu bus supaprastinta situacija. Ir Man atrodo, mes tokiu būdu peržengsime esminį principą. Pačios šalis turi nuspręsti dėl to, kokiu priemonių imsis apsaugodami vartotojus ir aplinką. Ir paskutinė pastaba. Prancūzijoje steigiant įmonės pastebėjau, kad Mes galime įsteigti vienos mens įmonę, kur kapitalas būtų vienas euras. Tai iš tikrųjų yra supaprastinimas, tačiau kalbant apie paslaugas, yra jau numatyta tokia galimybė, skaitant ir vienanarės įmonės. Ir tai vyksta keliose sritise. Ar tik nebus taip, kad įmonės bandys apeiti taisyklės, darbuotojų apsaugos taisyklės? Bet e, kalbant apie laisvai samdomus darbuotojus, kurie dirba kaip nuolatiniai darbuotojai, bet iš tikrųjų yra laisvai samdomi, tai jau taisyklės yra apeinamos. Tai yra sukčiavimas. Ir tose valstybėse narėse administracija patiria spaudimą sumažinti viešasias išlaidas. Ir visi tie patikrinimai tampa vis retesni. Todėl turime nepamiršti visų šių faktų. Prieš įmantis, prieš įsteigiant dar vieną įmonės tipą. Prisidengiant su paprastinimu, nes man atrodo, kad situacija tik dar labiau komplikuosis. Uh, Ačiū. Baigėsi kalbėtojų sąrašas. Galbūt ponas Degrandas Paskal nori vėl kalbėti. Taip, bet pirmiausia norėčiau prieš komentuodamas išgirsti komisiją. Um, thank you very much. Um... Ačiū. Pirmiausia, bendra žinia išreikšta daug abejonių, tačiau jas galima išsklaidyti. Ir tikrai tai neturėtų tapti priežastimi atmesti šį pasiūlymą. Tai galbūt paskata padirbėti su kai kuriais pasiūlymo elementais, kad jis labiau atitiktų kai kurių parlamento narių pageidavimus. Aš nemanau, kad šio pasiūlymo neįmanoma būtų patobulinti taip, kad jis tiktų visiems. Dabar keletas smulkesnių pastabų. Prisipažinsiu, mane nustebino pasisakymai dėl teisinio pagrindo. Panašu, kad kai kurie parlamentarai norėtų tokio teisinio pagrindo, pagal kurį parlamentas negautų teisės dalyvauti procese. Mane tai šiek tiek glumina. Dabar dėl kitų elementų susijusių su nacionalinė įmonių teisė, o ne supranacionalinė įmonių teisė. Būtent pagal tą aspektą mes pasirinkome teisinį pagrindą ir manome, kad jis teisingas dėl vadinamojo teismų turgaus ieškojimo palankiausio teismo ir susijusių rizikos faktorių. Ponas Zviefka teigia, kad tokie dalykai vyksta ir dabar ir nesvarbu, ar sukursime naują bendrovių formą, tai nepasikeis. Aš nesutinku. Galime tai pakeisti, numatydami mažą minimalų kapitalą E, registravimą internetu, galime viską pakeisti. Dėl prekybos paslaugų galėtų vykti tiesioginė prekyba internetu arba prekyba per filialus. Paslaugų teikimas galėtų vykti steigimas įmonių kitose valstybės narėse. E, tokios bendrovės galėtų būti steigiamos laikinai arba nuolatiniam egzistavimui kitoje valstybėje narėje. Dabar dėl to, kad kapitalas, minimalus kapitalas jokingai mažas numatomas. Tai minėjo ponas Vefka Tai reikštų, kad ne tik komisija kraustosi iš poto, bet ir 16 valstybių narių, kurios savo teisinėse sistemose numato vieno euro minimalų kapitalo reikalavimą. Tokia yra realybė šiuo metu daugumoje valstybių narių. Ir mes, komisija, nesame šito dalyko išradėjai. Mes tiesiog atspindime tas tendencijas kai kuriuose valstybės narėse, taip pat ir didžiosiuose. Dabar dėl abejonių, ar nebus plaunami pinigai, ar bus apsaugoti kreditoriai. Aš manyčiau, kad pasiūlyta daug garantijų. Tai yra ir identifikavimas gautinio naudos gavėjo, ir kitos priemonės Tai yra daugiau negu dabartinėje sistemoje. Mūsų pasiūlymas užtikrina daugiau skaidrumo ir kovos su sukčiavimu, o ne sukuria naujas galimybės sukčiavimui. Taip, kai kuriuos elementus galima patobulinti ir komisija Mm, pasiruošusi bendradarbiauti su parlamentu, kad išsklaidytų abejonės. Sí, presidente, ahora lo haré encantado. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už, e, dar, už jos pakartotinį paaiškinimą ir už tai, kad apgynė savo poziciją. Iš pat pradžių norėčiau pasakyti, kad e, aš esu pranešėjas ir ketinu prisijimti visą atsakomybę. Mes kaip ispanai turime reputaciją, kad kovojame su vėjo malūnais, bet e, būdamas pranešėjų aš tikrai to neketinu daryti. Sutinku su viskuo, ką sakėte. Sutinku šokti į vandenį. Tačiau manau, kad kaip komisijos atstovas ir sakė, kad įmanoma viską sutvarkyti taip, kaip mums reikia. Sutinku su komisija, kad nenu, nereikėtų sukurti teisinės bazės, kuri neatsižvelgtų į parlamentą ir jo nuomonę. Parlamentui naudingiau turėti didesnę balso teisę Europos procesuose. Tai nereiškia, kad mes netikime Europą. Man atrodo, kad visada įmanoma aptarti tą teisinį pagrindą. Ir, tačiau yra teisinis pagrindas, kur parlamentas e, turi turėti balso teisę. Man atrodo, reikia priimti sprendimą, ar sutinkame su, su tuo ar ne. Tai galbūt e, yra mūsų paskutinė proga sukurti priemonę ir pasižiūrėti, ar ji bus gyvybinga ir ar prisidės prie ekonomikos saugimo. Darbo, na, aš pats esu iš šalies, kuri turi didžiulių problemų su nedarbu. Tačiau matome, kad užimtumas didėja, nors nedarbas irgi išlieka. Taigi, Ispanijoje mums labai aktuali nedarbo tema. 90 procentų Ispanijoje kuriamų darbo vietų yra sukūriamas ne didelių įmonių, bet MVI. 15 mm, tūkstančių naujų darbo vietų buvo sukurta nuo to laiko, kai pasikeitė vyriausybė dėl to, kad buvo pakeisti verslo įstatymai MVI. Žmonės yra pasiruošę rizikuoti savo pinigais ir tai darydami jie taip pat kuria darbo vietas. Jeigu Europa nori ir toliau būti didžiausia pasaulio gale, ekonominė gale, tada Negalima visko įtvirtinti, negalima būti nelankstiems. Visi dabar mus vejasi. Norėčiau pagirti komisiją už tai, kad jis siekia sukurti priemonę, kuri sumažintų biurokratinę naštą ir tokiu būdu suma, palengvintų gyvenimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. ir padėtų išvengti mokestinio sukčiavimo ir pinigų plovimo. Čia turime pripažinti, kad yra didžiulis potencialas darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimo paskatinimui. Egzistuojančios problemos ir netitikimai akivaizdus. tą pastebėjau jau pirmojo svarstymo metu. Taigi, pirmininkė, štai ką noriu pasakyti. Aš dabar neginsiu savo pozicijos kaip pranešėjas. Aš išklausiau visų, pasižymėjau visų išsakytas pastabas ir dabar belieka toliau dirbti ir pasistengti, kad mano darbas pasisteng... pasiteisintų. Nemanau, kad tai yra neįmanoma misija. Tačiau bandysiu savo projektą apginti kaip galima daugiau. Ponas Lebreto norėjo kai ką pridurti. Dėkoju, pirmininkė. Keli žodžiai atsakant komisijai ir pranešėjui, kuris jau pasisakė. Aš visai nenoriu apeiti e, parlamento. Aš tiesiog juridiškai išanalizavau šį dokumentą. 50 straipsnis tai yra netinkama juridinė bazė. Ir 2006 metų teismo sprendimas e, būtent e, tam yra pagrindas mes kreipsimės į teismą dėl to 50 straipsnio ir aš nežinau, kas laimės. Okay. Thank you. So that is, uh... Ačiū. Šio klausimo svarstymą šiandien baigėme ir dabar periname prie 28 ir 29 punktų, kur kalbėsime apie prekių ženklą, prekės ženklą. Pranešėja yra ponė Vykstrom šio klausimu. Prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai žiūriuosi vėl mm, būdama Teisės reikalų komitete. Pasilgau jūsų tikrai. Ačiū už galimybę informuoti Jūs apie vykstančias dėrybas dėl teisės aktų pasiūlymų dėl prekės ženklo. E, komisijos tarybos ir parlamento darybinės kom komandos derasi šiuo metu. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, e, jų darbuotojams bei savo, darbų, savo padėjėjams, kurie puikiai dirba, bei parlamento darbuotojams už visas jų pastangas. Žinau, kad nėra lengva, e, nebuvo lengva imtis šio klausimo, nes darybinė komanda dėl, šio, dėl šių teisės aktų pasiūlymų nebuvo paskirta praėjusioje kadencijoje. Noriu padėkoti ir pirmininkaujančiai Italijai už pastangas pasistumėti nagrinėjant šį dosiją, nes tai, nors tai nėra lengva. E, ačiū komisijai už nuolatinį pasirengimą paaiškinti uh, neaiškius klausimus ir e, norą ieškoti kompromisu. Visų pirma, iki šiol įvyko tris, trys trišalio dialogo susitikimai, paskutinis visai neseniai, kitas įvyks 16 e, gruodžio Strasbūre. Įvyko daugybė techninių trišalių dialogų susitikimų, bet nemažai klausimų dar neišspręsta, bet tikimės, kad greitai jie bus išspręsti. Mm, man atrodo, kad mes pasiekėme tikrai svarbios pažangos pastaruoju metu ir turime išnaudoti e, įgytą pagreitį ir pabandyti išspręsti dar neišspręstus politinius klausimus iki kalėdų, jei visos pusės bus e, linkusios rodyti reikalingą lankstumą. Net jei neišspręsime visų techninių ir, ir, ir iš dalies politinių klausimų dar išlieka nemažai klausimų, dėl kurių nesutariama ir todėl turėsime toliau dirbti su teisininkais, kad e, užbaigtume darbą. Vienas dal, aiškus dalykas yra tai, kad galutinis rezultatas turi būti pakankamai geras ir tarnauti daugelį metų be pakeitimų. Galite nebejoti, kad mes tikrai daug dirbame, stengiamės eiti į priekį kiek tik įmanoma greičiau, tačiau e, teisės aktų kokybės neaukosime. Noriu dabar perėti prie kai kurių konkrečių klausimų. Išnašose, kaip visada, ko, konstatuojama, kad dėl nieko nesusitarta, kol nebus dėl visko susitarta. Komitete pristatysime e, išvedas, kai tik darybos bus baigtos. Todėl dabar bandau jūs tik informuoti apie m, mm, dabartinę darybų situaciją, kad užtikrinčiau skaidrumą ir suteikčiau galimybę kolegoms išsakyti savo nuomonės. Dar Pernelik, pernelik daug klausimų buvo nagrinėta, negalėsiu jų visų čia greitai pristatyti. Pristatysiu bendrą dėrybų filosofiją ir paskui pakalbėsiu apie keletą viešojo e, intereso klausimų. Parlamentas siekia modernizuoti gerai veikiančią sistemą. Norime išsaugoti dvipusi modelį e, ir užtikrinti nacionalinių ir Europos prekės ženklų prekės ženklų egzistavimą, e, užtikrinti abiejų sistemų veiksmingumą vartotojo požiūriu. Norime, kad sukurtume gerą prekės ženklo sistemą vartotojams. Tai mes, taip parlamento darybinė komanda laiko savo pagrindiniu tikslu. Todėl bandome e, į direktyvą įtraukti geriausius, pažangiausios praktikos pavyzdžius. Šiandien susitarėme dėl e, dviejų svarbių klausimų. Visų pirma, tranzitu vežamų prekių ir e, nedidelių siuntų. Dėl tranzitu vežamų prekių parlamentas iš principo sutiko pritarti tarybos tekstui techninį darbą dar reikia atlikti dėl konstatuojamųjų punktų. Taryba savo ruoštų sutiko atsižvelgti į parlamento pasiūlymą dėl papildomo e, e, konstatuojamasios dalies punkto dėl INN pavadinimų, kad, e, pagri, kad, kad pag, generiniai vaistai, generiniams vaistams nebūtų e, taikoma Cezar sistema vežant juos tranzitu, kad tokia rizika neiš, neiškiltų. E, dėl smulkių siuntų e, pastarysis mėnesiais, pastarosiomis savaitėmis bandėme išspręsti tą klausimą, draugę su komisija, bandydami užtikrinti vartotojų interesus E, kuomet jie nori įsigyti nepadirbtus gaminius. Tačiau atrodo, kad kuo daugiau pastangų dedame spręsdami šį klausimą, tuo daugiau kontroversiškų klausimų iškyla, kurie yra susijęs su kitomis rytis. Todėl dabar taryba ir komisija siūlo išbraukti nuorodą į smulkės siuntas iš šio pasiūlymo. Tuomet muitinių darbuotojai įgys galimybę areštuoti smulkės siuntas, jeigu siunčiami e, padirbti, suklastoti gaminiai ir viskas supaprastės. Kiti klausimai susijęs su agentūros valdysena, dabar šiuo tarpu žinoma kaip AUHIM, kuri atsakinga už ES prekės ženklus. Jos ateitis ir galimas keitimas. Mes susitarėme dėl nemažai dalykų ir nors viskas yra gana sudėtinga, kad pristatinėšiu kiekvieną klausimą atskirai, noriu pasakyti, kad aš esu nusiteikusi optimistiškai ir manau, kad mums pavyks susi bendrai pasiekti susitarimo dėl svarbiausių dar neišspręstų klausimų. Iki kalėdų taryba e, pademonstravo norą eiti priekin Ir nors parlamentas išsakė labai konservatyvių nuomonių dėl kai kurių pasiūlytos priemonės aspektų, ypač dėl nacionalinėms tarnyboms tenkančių kaštų kompensavimo. Parlamentas, nežiūrinti nieką, e, yra nusiteikęs pragmatiškai ir, ir e, išnaudos visas galimybės eiti priekin. Tačiau reikės atitinkamai e, svarbių tarybos žingsnių ne, nemažame kiekės ryčių, kad viskas vyktų pariteto pagrindu. Dabar noriu pakalbėti apie 12 reglamento ir 14 direktyvos straipsnius. Ten kalbama apie sąžiningą konkurenciją ir pagrindinės teisės. Iš esmės neturėtų būti galimybės piknaudžiauti prekės ženklu, kad kažkaip nesažiningai e, būtų galima pristabdyti konkurentą arba mm, apriboti žodžio laisvę. Parlamentas peržiūri savo pirminę poziciją, kad pasiūlytų geresnę teksto formuluotę, kuri apimtų šiuos aspektus. Ir dabar darybinė komanda nagrinėja tas tos teksto alternatyvas. Dirbome su e, kai kurių Europos geriausių universitetų profesoriais, kurie atvyko, kurie sutiko su mumis dirbti nagrinėjant šį sudėtingą klausimą. Tuo tarpu baigsiu pirmininkė, bet esu pasirengusi atsakyti į kitus jūsų klausimus ir taip pat sureaguoti į kolegų komentarus. Ačiū uždėmesi. Pone Rozier. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už tokį išsamų e, trišalių e, dialogų pristatymą. Mane domina tranzitu vežamų prekių klausimas. Noriu priminti, kad parlamentas prieš trišalių dialogų pradžią patvirtino poziciją, kuri ypač aktuali Europos įmonėms, norinčioms apginti savo intelektinę nuosavybę, taip pat kovoti su padirbiniais. Jūs berot sakėte, kad parlamentas yra pasirengęs derinti savo poziciją su tarybos pozicija. Noriu paklausti, koks buvo atotrukis skirtumas tų dviejų pozicijų ir kaip išsiskiria skyrė e, parlamento ir tarybos pozicijos šiuo klausimu? Kokia buvo parlamento pirminė pozicija? Nes, man atrodo, parlamento pozicija buvo tikrai tinkama ir, ir, ir dar tas svarstymo. Ačiū. Toliau ponas Degrandis Paskualė. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ir pranešėjai. Žinai? Aš tikiuosi, kad viskam bus pritarta. Jūs sakėte, turiu klausimą, jūs sakėte, kad e, finansavimas yra sprendžiamas tinkamai, tačiau tai yra sudėtinė problema ir savo klausime noriu užgriepti Ispaniją. Pavyzdžiui, E, Europos mokykla veikianti Alikantėje. Tokios Europos mokyklos yra finansuojamos e, komisijos, panaudojant valstybių narių įnašus. Nėra juridinio pagrindo e, tok, tokiai sistemai. Bandome surasti tinkamą teisinį pagrindą. Nežinau, ar, ar tai sprendimas, kuris galėtų išsilaikyti, kuris galėtų būti patvirtintas. Ačiū. Poniai Rozier atsakau. E, tranzitu vežamos prekės. Tai iš esmės nėra reglamentas skirtas kovai su padirbiniais. Mes modernizuojame jau veikiančią sistemą, o tranzitu O kalbant apie tranzitų vežamas prekes, mums svarbu užtikrinti, kad vaistai vežami tranzitu per Europos uostus ir oro uostus, kad tokios siuntos nebūtų konfiskuojamos, nes tai yra, jeigu tai yra generiniai vaistai skirti trečiosiams šalims. Ir, ir m, mm, iškilo toks pavojus, kad taip gali nutikti, nes dėl, dėl prekės ženklo taip, taip yra buvę. Todėl bandome nesukurti kliūčių teisėtai prekybai vykstančiai Europoje, per Europą ir tuo pat metu ne, nekonfiskuoti generinių vaistų siuntų. Svarbiausia yra ne, nekelti kliūčių teisėtai prekybai. Parlamento pozicijai buvo vienbalsiai pritarta e, už parlamento poziciją, šią poziciją buvo balsuota vienbalsiai komitete, tačiau plenarnėme posėdėje buvo pasiūlyta pakeitimų, kurie šiek tiek pakeitė parlamento poziciją. Todėl dabar ieškome kompromiso, kuris atitiktų parlamento poziciją taryb, ir tarybos poziciją. Ir, ir tas kompromisas jau nebetoli. Žinote, kai dalyvauji dėrybose, turi kai ko atsisakyti ir tikiesi, kad kita dėrybų šalis pasielgs taip pat. Pone Paskualdė Grandės, dėl finansų. Taryba pasirodė besanti gana išradinga, E, ieškodami sprendim, ieškodama sprendimo agentūrai veikiančiai Alikantėje, OHIM agentūrai. Pavyzdžiui, buvo pasiūlyta paskirti papildomai teisėjų e, teisingumo teisme. Taip, kitas išradingumo pavyzdys tai e Europos mokykla Alikantėje, bet kaip prisimenate, Mes prieš keletą metų svarstėme pas, pra, pasiūlymą dėl Europos mokyklų šiame komitete ir aš žinau, kad pre, prekio, prekės ženklo agentūra Europoje negali e, finansuoti tik vienos mokyklos, o visų kitų ne. Negali būti e, Volvo mokykla, Škodos mokykla, dar kokia nors mokykla būtina, taip ne, negalime elgtis, reikia su visas mokyklas traktuoti vienodai. Taryba pabandė, nebejoju, kad ji buvo labai kūrybinga, bandydami sumaniai panaudoti lėšų perteklių, bet tai tiesiog nėra galimybės tai padaryti. Dabar į tokių ketinimų jau atsisakė, Mes turime sumažinti e, mokesčius vartotojams ir turime pateikti pasiūlymų, kaip panaudoti tas lėšas, nes e, kad užtikrintume, jog vartotojai, kurių dėka tas perteklius susikaupė, galėtų pasinaudoti tomis lėšomis. Ir svarbu, kad tai būtų juridiškai korektiškas sprendimas. Pirmininkai, dar bus klausimų. <laughs> There are no, no more questions. Daugiau klausimų neužduodama. Dėkoju poniai Vikstrium už aišku pranešimą apie prekių ženklų situaciją. Dabar 31 klausimas. Kiti reikalai. Šis komitetas lankysis Liuksemburgė rytoj. Komitete išgirsime pranešimus, kurios skaitys Liuksemburgė įsikūrusi Europos parlamento kalbų tarnyba. Susitiksime su Liuksemburgo teisingumo ministru. Jis aptars mums rūpimus klausimus ir artėjantį Luksemburgo pirmininkavimą taryboje. Komitetas turėjo balsuoti dėl įgaliojimų dėryboms, dėl reglamento apie supaprastintą teismo dokumentų įteikimą užsienyje pranešėja ponė Delvo. Deja, į Luksemburgą keliauja nepakankamai komiteto narių, taigi Luksemburgė nebalsuosime. Beje, Teisingumo teismas kviečia komiteto narius kartu papietauti. Po to aptarsime tokius klausimus. Siūlomas e, bendrojo teismo teisėjų skaičiaus padidinimas. Ir dieną užbaigsime audito rūmose. Ten diskutuosime apie geresnį reglamentavimą. Klaus Hainelenė yra anksčiau buvęs jūri komiteto nariu ir jis vadovaus rytojaus posėdžio paskutiniam sustikimui. Taip pat prie kitų reikalų. Noriu pranešti, kad Jūri ir Lybė komitetai surenks metinę konferenciją. E, Europos teismų e, mokymo tinklo direktorių konferencija. Ji vyks Europos parlamente gruodžio 11-12 dienomis. Ir dar vienas klausimas, ponas Agnių Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu apie korupciją aukščiausiose Rumunijos teismų e, sluoksniuose. Nukentėjo mano rinkiminės apygardos narys. Jis bandė atgauti skolą iš Rumunijos muitinės. Ir jam trukdo Rumunijos teismai. Aš pateiksiu dokumentus komisijos atstovui ir reikalauju, kad ši byla būtų kuo greičiau ištirta. E, mano mm, rinkėjas prarado 16 iš 34 darbuotojų, krito jo apyvarta per pusę Jo įmonė yra maža vidutinė įmonė. E, Rumunija teigia, kad remia tokias įmonės ir dabar tos paramos kaip tik reikia. Ir pradžia būtų geriausia tokia, kad visos įmonės ekspertu, eksportuojančios į kitas valstybės, kad apsauga dinksta, jeigu eksportuojama pagal kliento sąlygas. Rumunijos teisėjas, kuris turėjo nagrinėti šitą bylą, susirgo dešimčiai savaičių. Po to buvo atliktas tyrimas, paaiškėjo, kad ji tikrai nesirgo. Po to buvo paskirtas kitas teisėjas, tačiau jis kaltinamas kyšio paėmimu. Teismo dokumentai tapo neprieinami, teigiama, kad jie prapuolė, asmo kreipėsi pagalbos į Rumunijos korupcijos tyrimo pareigūnę, tačiau ji pati neseniai buvo suimta dėl korupcijos. Mano atstovavimas rinkėjas pats moka už visą šitą procesą. Ir akivaizdu, kad valstybės narėse teismų standartai siaubingai skiriasi. Naujose valstybėse narse standartai nepakankami ir neįkvepia pasitikėjimo teismų procesais. Ačiū už šią informaciją. Tai paskutinis šios dienos darbo tvarkės punktas. Rytoj vyks neįlinis mūsų posėdis Luksemburgė, o kitas eilinis posėdis vyks jau kitais metais sausio 19 dieną, pirmadienį, nuo, 5, nuo 3 iki pusės 6 ir po to posėdis tęsis sausio 20 dieną nuo 9 iki 6 su pietų pertrauka. Dėkoju šiandien už dalyvavimą.